Buonasera a tutti, possiamo cominciare, credo che sono le 16.05. E Labadiena. Visiems galime pradėti dirbti, penkias minutės po ketvirtos. Visų pirma, pirmasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės projekto tvirtinimas. Mes šį projektą išsintinėjame jums spalio 20 dieną. Taip pat galite jį rasti internete. Dabar reikėtų mums patvirtinti ankstesnių posėdžių protokolus rugsėjo 30 spalio 1. Jeigu iki pabaigos posėdžio nebus pastabų, laikysime, kad pritarėme tiems projektams dėl kalbų, į kurias ir iš kurių yra verčiamą informaciją jūs turite, taip pat atsiminkite, kad posėdis transliuojamas internete, taip pat nepamirškite elektroninių balsavimo kortelių ir primenu taip pat, kad 10 lapkričio e, audito rūmų metinės ataskaitos pristatymas Pasakysiu taip pat, kad, e, e, atsiprašau, Niderlandų parlamento atstovai atsintė man laišką apie tai, kad organizuoja konferenciją apie ES lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Į ją kviečiami pirmininkas ir keturi vice, vicepirmininkai. Jeigu pastarieji negalėtų vykti, tada organizatoriai priimtų ir kitus komiteto narius. Taigi tie pirmininkų pavaduotojai arba jeigu jie nenorėtų, tai kiti komiteto nariai galėtų pasisakyti sekretoriatui. Na ir pagaliau norėčiau pasveikinti mūsų komiteto sekretoriato naujus darbuotojus, e, ponę Silvaną Zamit ir Rozė Marija Elkvist ir mūsų naująją administratorę Eleną Mainardį. Sveikinu jas mūsų svarbiame komitete. Ketvirtasis punktas 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Norėčiau paklausti pranešėjo pono Odi, ar jis norėtų pirmas pasakyti, ar norėtų, kad pirmas pasakytų komisijos narys Kalas. Atrodo, kad reikia pasveikinti poną komisarą ir suteikti jam žodį. Prašau, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, ponės ir ponai. Suprantu, kad iš anksto esam sutarę, kad visos mano pastabos bus apibendrinai pateiktos. Taigi pirmiausia kalbėsim apie biudžeto įvykdymo rezoliuciją, o paskui apie apibendrinantį pranešimą. Tvarka. Tada apie abu klausimus ir bandysiu pakalbėti. 2007 metų biudžeto patvirtinimo rezoliucijoje buvo pateik, pateikti komisijai 291 prašymai paaiškinti kai kuriuos dalykus. E, komisijos komunikate, kurį jūs gavote spalio 20, yra atsakymai į visus tuos klausimus. Aš paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, dėl E, esminių pakeitimų susijusių su metinėmis suvestinėmis ataskaitomis. Turime paminėti, kad kol kas jos parengtos tik tai du kartus, todėl 2009 metų ataskaitose galime tikėtis, e, mes turėsime padaryti pažangą. Kai kurios valstybės narės, tame tarpe septynios iš viso, yra pareiškusios, kad jos e, pridės savo nacionalinės deklaracijas ir tai galima laikyti svarbiu žingsniu. E, e, Niderlandai, Švedija, Junktinė karalystė ir Danija taip pat pateikė savo patvirtinimo deklaracijas už 2008 metus, taigi iš viso valstybių narių tokių yra 11. Komisija ragina valstybės narės, kad jų pateikti dokumentai būtų taip pat prieinami ir Europos parlamentui. Šiandien vėliau kalbėsime, e, kokią pridėtinę vertę atneša tokios metinės apibendrinančios ataskaitos. Iš karto galėčiau pasakyti, kad komisijos nuomonė šioje srityje reikalinga stipresnė teisinė bazė. Ir mes turėtume pasinaudoti progą šį e, elementą toliau stiprinti. Mano Antroji pastaba yra apie struktūrinius fondus. Komisija parengė savo ataskaitą apie tai, kaip galima būtų stiprinti veiksmus šioje srityje. Daugumoje sričių e, numatyti veiksmai yra įvykdyti, tačiau vis dar e, tebelieka nemažai atvejų, kai parama buvo užšaldyta, bet aš E, šiandieną nenorėčiau leistis į detalės. Trečias dalykas susijęs su mokslo tyrimų finansavimu. Pagal 120 paragrafą yra reikalaujama e, taisyti sisteminės klaidas, kaip kad reikalauja audito rūmai. Klaidų ištaisimai nekyla iš naujų taisyklių naudojimo. Ketvirtoji pastaba apie taisyklių supaprastinimą. Ši tema parlamento biudžeto patvirtinimo rezoliucijose kartojasi kartas nuo karto. Komisija stengiasi įgyvendinti supaprastinimą, kur tik tai įmanoma, tačiau tai yra ilgalaikis darbas. Ir 2007-2013 metų teisinėje bazėje reikės e, daryti atitinkamų pakeitimų. Tokie supaprastinimai ten, kur įmanoma, turės remtis tokiais dalykais kaip e, išlaidų skaičiavimas e, pagal e, vienetus, fiksuotų sumų naudojimas ir panašiai. Komisija dabar bando nustatyti tas sritis, kuriame galima siekti tolesnio, supaprastinti ir tai bus atspindėta finansų reglamento trimečioje peržiūroje. kaip tos peržiūros dalis e, yra pradėtos konsultacijos su e, viešųjų finansų e, valdytojais, siekiant nustatyti, kaip padaryti taisyklės veiksmingesnės. Mes taip pat stengiamės tobulinti sektorinius teisės aktus. Pagaliau Aš taip pat manau, kad e, toleruotinos rizikos savoka taip pat turėtų mus priartinti prie e, teigiamo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Komisija pateiks konkrečius pasiūlymus dėl toleruotinos rizikos e, mokslo tyrimo energetikos ir transporto srityje 2010 metų pirmojoje pradžioje, o 2010 antrojoje dalyje dėl keletos kitų sričių. Dabar perėsiu prie komisijos apibendrinančios ataskaitos už 2008 metais. Tai yra pirmasis žingsnis 2008 metų, 2008 metų biudžeto patvirtinimo procedūroje. Komisija e, glaudžiai dirba šioje srityje su jūsų komitetu ir ponu Liberatskiu, jūsų pranešėju. Šios komisijos e, tai bus paskutinė tokia ataskaita. Turiu pasakyti, kad e, mes nuo 2004 metų siekiame, kad audito rūmai pateiktų nekvalifikuotą, nesal, besąlyginį e, sąskaitų patvirtinimą. Tam mes mobilizavome visą savo dėmesį ir pastangas. Šioje ataskaitoje, apibendrinančioje ataskaitoje, mes remiamės e, kasmetiniais veiksmų e, raportais ar ataskaitomis, kuriuos pateikė atskiri komisijos generaliniai direktoratai. Auditorumai ir patys generaliniai direktoratai aiškiai mums uh, mus informuoja, kad reikalai čia gerėja. 2008 metais buvo imtasi įvairių veiksmų siekiant sustiprinti e, sąskaitų patvirtinimo atskirus elementus. Taip pat labai svarbu, kad būtų e, paaiškinti išlygų e, egzistavimo ir, e, iš, e, ir pagrindimo priežastys. Taip pat tarp išvadų yra išvada dėl e, konkrečių kontrolės sistemų veiksmingumo elementų. Šios ataskaitos didžiausia dalis e, susitelkia ties e, generalinių direktoratų pareišk, e, pareikštomis rezervacijomis, išlygomis. 2008 metų e, rezervacijų skaičius lygnant su 2007-aisiais šiek tiek sumažėjo. Tas pats pasakytina apie mažesnį valstybių narių ir programų skaičių. Dauguma išlygų yra susijusi ar, susiję arba su valstybių narių kontrolės sistemų, e, kokybę arba su, su tų taisyklių taikymo nesklandumais. E, komisija vis tik pripažįsta, kad 15 e, išlygų atveju jai tenka prisimti atsakomybę. Struktūriniai veiksmai e, bendrai valdant lėšas išlieka pagrindinė tokių uh, rezervacijų sritimi. Komisija įvykdė savo įsipareigojimus ir toliau imtis ištaisamųjų veiksmų. Ir 2008 metais tai leido uh, sutaupyti 1,6 milijardus eurų. 2008-aisiais e, komisijos ir valstybės narių e, klaidų ištaisimo apimtys buvo 1,3 milijardo eurų. Ten, kur buvo būtina, mes e, mokėjimus sustabdėme ir įvedėme finansinius pataisimus. Ataskaita iškėlė rimtą problemą susijusią su mokslo tyrimų politika yra ženklų, kad bendroji daugia metė strategija nėra pakankama, kad galima būtų sumažinti e, rimtų klaidų skaičių iki auditorumų reikalavimo 2 procentų lygmens. Atsižvelgiant į tai, komisija pateiks savo pasiūlymus 2010 metais, o kol kas komisija ir toliau tęs savo pastangas gerinti mokslo tyrimų politikos valdymą, atsižvelgiant į egzistuojantį, e, į egzistuojančią teisinę ir finansinę bazę. 2008 m. apibendrinančioje ataskaitoje taip pat kalbama apie visą eilę horizontalių klausimų. Vieną iš jų čia paminėsiu Komisijos kontrolės taikymas išryškino e, Bulgarijos ir Rumunijos e, tam tikrus nesklandumus valdant e, finansinės lėšas. Komisija ir toliau rems ref reformos pastangas Rumunijoje ir Bulgarijoje, siekiant užtikrinti, kad visas akcentuojamas problemas būtų išspręstas ir kad, kad visų e, lėšų valdymas atitiktų e, procedūras ir taisyklės. Tesdama 2007 metų biudžeto įgyvendinimo ataskaitą, Komisija perdavė jums atitinkamą dokumentą. Baigdamas noriu pasakyti, kad komisija siekia gauti teigiamą biudžeto vykdymo įvertinimą. Komisija mano, kad vidaus kontrolės sistemos, kurios egzistuoja, atsižvelgiant į išlygas metinėse atostogose, užtikrina, kad e, ištekliai buvo panaudoti, atsižvelgiant į tinkamą finansų valdymo principus. Ponas pirmininkė, tiek norėjau pasakyti apie apibendrinančiąją ataskaitą. E, ponas Grei e, toliau galės pristatyti vidaus audito ataskaitą ir savai mes suprantama ir aš pats galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju uždėmesį. Grazie. Mr. Kallas, darei la parola allora a Mr. Gray per completare. Dėkuoju ponui Kallas ir dabar sutikiu žodį ponui Gray. Yes, thank you, Chen. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums ir biudžeto kontrolės komitetui už šią galimybę pristatyti Jums komisijos metinės vidaus audito ataskaitos parinktos e, dėl 2008 metų biudžeto. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mane paskyrė asmenių atsakingų už vidaus auditą 2009 m. birželio 1 dieną. Ir todėl ši, e, ši ataskaita yra pagrįsta labiausia mūsų veiksmais e, atliktais iki 2009 m. Jei kalbame apie 2008 m. ataskaitas. Iš vis mes parengėme, parengėme 93 ataskaitas, 36 iš jų yra e, naujos, o visos kitos yra susijusios su ankstesnėmis rekomendacijomis. Turiu pasakyti, kad mes e, atsižvelgime į beveik visas rekomendacijas, 99,4 procentus iš 337 rekomendacijų. E, mes stebime, kad veiksmų planai būtų gyventinami kuo skubiau. Norėčiau Jums priminti, kad audito pažangos stebėsinos ataskai, e, tarnyba stebi, kaip tai yra daroma. Norėčiau daugiau dėmesio skirti dabar kai kuriems šios ataskaitos aspektams. Viena iš svarbiausių teigiamų išvadų yra tai, kad Vidaus kontrolės sistemos dabar veikia kur kas geriau. Anksčiau mes gavome šešias rekomendacijas, kurios buvo kritinės. Aš kalbu apie rekomendacijas, kurios buvo pateiktos 2007 metais. Dėl 2008 metų tokių rekomendacijų iš vis ne negavome. Ir neigiamos išvados sumažėjo nuo 6 nuo šešių iki 2007 e, metais iki 4 2008 metais. Mes tengiamės taip pat sutrumpinti ir audito trukmę, bei pagerinti statistinių duomenų kokybę. Mes stebime taip, kaip atli, atli, stebime taip pat, kad neatsirastų ir nereikiamos koncentracijos rinkoje. Auditas, kurio metu buvo tikrinamas komisijos e, e, elgesio kodeksų taikymas, taip pat buvo teigiamas ir geresnis nei 2007 metais. Labai svarbu yra užtikrinti, kad kritinės rekomendacijos būtų laikų įgyvendinamos. Viena iš svarbių audito veiklų buvo, 2008 metais buvo susijusi su informacinėmis technologijomis. Buvo sėkmė patikrinti, ar Informacinių technologijų taikymas ir sukurta informacinių technologijų terpė yra veiksminga. Mes nusprendėme, kad būtina gerinti šių sistemų valdymą ir nuolatos jas stebėti. Džiaugiuosi, kad aš paveldėjau puikiai veikiant, veikiančią audito tarnybą, kuri visiškai atitinka tarptautinius standartus kurie yra taikomi auditoriams ir kuriuos nustato e, audito institutas. Komisijos vidinio audito sistema jau yra sukurta ir ji visiškai atitinka aukščiausius profesinius kriterijus. Audito planuose ir toliau yra numatyta tikrinti ir finansinės ir nefinansinės operacijas kadangi mes žinome, kad tie procesai, kurie nėra susiję tiesiogiai su finansų valdymu, pavyzdžiui, reputacija ar su teisinė rizika, taip pat yra svarbus ir mes negalime jų ignoruoti. Dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį. Dėkuoju. Dabar 2007 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Dar apie jį kalbame, dabar sutikiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti jūsų tarnyboms, vicepirmininko e, tarnybai bei jūsų ponė vadovaujamai tarnybai. Jūs mūsų dokumentetui pateikėt nemažai įdomios informacijos. Jūs atsižvelgėte praktiškai visas mūsų pateiktas rekomendacijas. Aš norėčiau pakalbėti apie kelias svarbesnės rekomendacijas ir apie tas, kurios jums pasirodė nepriimtinos. Dėkuoju Jums už Jūsų atliktą darbą ir aš asmeniškai norėčiau pasveikinti Jūs. Pane Kalasai, Jūsų vyriausybė dar kartą patikė Jūsų kandidatūrą komisijos narius. Jūs savo šalyje vadovavote Centriniam bankui, dirbote ir savo šalies vyriausybei ir jūsų darbas e, jums e, patikėtoje srityje yra labai svarbus. Į jūsų kompetenciją įeina klausimai, kurie vargu ar gali sudominti daugybę piliečių, bet kurie vis dėlto yra labai svarbus. Aš kalbėsiu apie tai, kokiu tolesniu priemonių jūs ėmėtės komisijos lygmenių. Ir jums leidus norėčiau pakomentuoti tas sritis, kuriuose jokių tolesnių veiksmų, papildomų veiksmų mes nemat, nepastebėjome. Pažvelkime į tai, kiek apie kokias lėšas mes kalbame. Pažvelkite, pavyzdžiui, 11 punktą, tai yra į administracinės išlaidas, kurios sudaro 33,5 milijardo eurų. Nes pastaruoju metu administracinėms išlaidoms skirta suma išaugo 3,4 milijardo eurais. Ir jūs nieko apie tai nepasakėte. Aš norėčiau, norėčiau sužinoti, uh, Ar jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Anksčiau jūs minėjote, kad tai yra pernelik rizikinga sritis. Tačiau mums atrodo, kad tiek ES institucijų darbuotojai, tiek tie darbuotojai, kurie jau yra išėję pensiją, turi būti tikri, kad uh, ES turi pakankamai lėšų, kad galėtų išmokėti jiems pensijas. Jūsų atsakymas mūsų pateiktą klausimą mūsų nepatenkina, nepatenkino. Dabar dėl 12 punkto. Aš kalbu apie Galilėjo projektą. Mes taip pat pasiteiravome kokios yra su šiuo projektu susijusios e, išlaidos ir e, kaip jos yra apskaitomos, jūs į tai irgi nesureagavote. Toliau, mes turime nemažai naujų pastatų ir tuos pastatus anksčiau ir vėliau reikės remontuoti, juos reikės prižiūrėti, o tam reikia sukurti atitinkamą rezervą. Toliau 14 punktas susijęs su agentūromis. Manau, kad turime tinkamai patikrinti, kad tinkamai pri, prižiūrima yra agentūrų veikla. Mums dar reikės e, konkretesnio atsakymo į šį klausimą. Tačiau bet kuriuo atveju norime, kad agentūros tinkamai veiktų. Toliau, 31 punktas. Jūs nieko nepaminėjote apie nacionalinių administracijų audito sistemas. Mes lankėmės kuriuose, kai kuriuose šalise ir žinome, kad paprastai šį darbą atlieka atitinkami ministrai. Ir manau, kad turėti aiškę nacionalinio audito sistemą būtų labai pravartu. Ir jei šios nacionalinės institucijos renktų atitinkamas ataskaitas, tuomet mums visiems lengviau, ES būtų lengviau atlikti auditą. Be to būtina prižiūrėti, kad šios, ata, šios sistemos atitiktų tarptautinius standartus. Toliau 34 punktas. Kai kalbame apie sutarties 4 straipsnio 3 punkto taikymą, suprantame, kad uh, audito rūmai turėtų bendradarbiauti su, su o, savo kolegomis valstybėse narėse. Be abejo, tai turėtų būti ne vien aukšto lygio susitikimai. Tai, tai turėtų būti susitikimai, kuriuose bus kalbama ir apie konkrečius techninius dalykus. Ir beje, tai yra numatyta da, sutartyje. Ir todėl aš norėčiau kreiptis ir auditorumus ir e, pasiteirauti, kaip auditorumai ketina po to, kai įsigalios e, Lisabonos sutartis, galės susitvarkyti su įvairiais prašymais, kurie, kurias galės pateikti įvairios ES institucijos, ypač priežiūros institucijos, kurios bendradarbiavės su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Nes e, pagal Lisabono sutartį mes turėsime labai aišku teisinį pagrindą, kuriuo remiantis galima bus bendradarbiauti su nacionaliniais e, audito pareigūnais. Be abejo, ministrai turėtų pasis, pasirašyti e, sąskaitas, nes tik tai taip galėtume būtų užtikrinti, kad šios sąskaitos atitinka tarptautinius apskaitos standartus. Jūs minėjote įvairias kitas problemas, su kuriomis susidurėte. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mums reikia dokumentų, kuriame būtų išdėstytos įvairios e, nuomonės dėl to, kaip prižiūrimi moksliniai tyrimai. Taisyklės yra labai sudėtingos. Ir tiek vidaus, tiek išorės audita, e, auditoriai, kurie tikrina mokslinis rimus atliekančias bendrovės, turėtų laikytis vienodų taisyklių, kadangi iš tikrųjų tikrinti mokslinių tyrimų institutų, vei, institutų veiklą yra labai sudėtinga. nes labiausiai mums turėtų rūpėti audito kokybė. Mes jau turime techninio pobūdžio dokumentą, kuris yra skirtas būtent moksliniams tyrimams, bet reikia ir dar kito papildomo dokumento. Dėkuoju Jums už tai, apie ką Jūs kalbėjot. Ir ponas Baroso labai išmintingai nepaminėjo savo politinėje programoje tai, kad e, būtina yra siekti, kad auditorumai suteiktų teigiamą sąskaitų patvirt, patikimumo patvirtinimą, kaip jis beje buvo padaręs 2004 metais. Bet bet kuriuo atveju panašu, kad netrukus galėsime gauti šį teigiamą patvirtinimą. Ir komisija iš tikrųjų nemažai padarė tam, kad e, auditorumai patvirtintų be išlygų sąskaitų patikimumą. Ir dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti su tuo, kad puikiai padirbėjote, tikrindami 2008 metų biudžeto vykdymą. Kaip, te, kaip dėl 2008 metų procedūros, tai galbūt apie ją pakalbėjęs pranešėjas ponas Liberatskis. Ačiū, ponas pirmininkė. Pone Kalasai, aš norėčiau trumpai sureaguoti ir galbūt papildysiu tai, ką pasakė pranešėjas ponas Odį. Tikrai jūsų pristatymas buvo labai įdomus. Yra tekę jūsų nekartą klausytis tiek šiame komitete, tiek kitur, taigi šį kartą noriu padėkoti už puikų pranešimą. Dabar pakalbėkime apie 2008 metus. Jūs pateikėte tam tikrų argumentų, juos pateikė ir kiti prelegentai, tai šie argumentai teisingi tačiau noriu ir aš šį beitą pridurti. Iš tikrųjų, kontrolės sistemos efektyvumas padidėjo, tačiau nepaisant to yra tam tikrų kritinių sričių, kuriuose išlieka problemų. Todėl paprašyčiau jūsų pateikti paaiškinimo. Pirmas - klaidų ligmuo valstybių narių lygyje. Ko gero, šis aspektas dar nėra pakankamai aptartas. Man kyla klausimas, ar yra tos klaidos atitinkamai suskirstytos į kategorijas, ar tos klaidos iš tikrųjų yra klaidos, ar jos teisingai vertintos. Po 2007 metų mes e, turėjome 21 e, plus e, planą dėl 2008 metų. Buvo norima užkirsti kelią tam tikrų lėšų netekimui. Taigi klausiu, ar jums pavyko išieškoti 2006 metų lėš, lėšas, kai klaidų lygis buvo daugiau negu 12 procentų ir 2007 metais kaip yra. Nes šiaip, jeigu neklystu, eina kalba apie 9 milijardus eurų. Taigi kartoju, ar pasiekta pažangos šioje srityje tiek 6, tiek 7 metais, tiek ir 8 metais. Jūs ir pats, ko gero, labai gerai žinote, jog Buvo daug kalbėta apie 21 taškas planą arba paketą, taip pat ir šioje salėje, taigi būtų įdomu išgirsti, kuo viskas baigėsi. Toliau ES išorės veiksmų sritis. Taigi tie išorės veiksmai. Ko gero mes labai gerai suprantame, jog egzistuoja tam tikros lėšos skirtos šiai sferai. Tačiau užduodant klausimus, sulaukėme atsakymų, kurie šiek tiek netikėti. Galbūt juos pateikėte ne jūs, ponia Kalasai, bet kai kas sako, lėšos panaudotos, bet mums nėra paaiškinta, ar lėšos veiksmingai panaudotos. Tai pasakytina pirmiausia apie tas sferas, kurios susijusios su kova su skurdu, su finansinė parama, taip pat su parama teikiame konfliktų atvejais. Taigi klausiu, ar dar yra likę lėšų šioje srityje, kokia apimtimi investuotos lėšos leido pagerinti ES gerą vardą. Dabar vystimosi fondo lėšas. Buvo problemų arba tiek su Europos investicijų banku, taip pat galbūt su jungtinėmis tautomis. Ir kažkurio metu mums šiek tiek trūko informacijos, apie tai, kaip lėšos panaudojamos. Žinome, kad kasmet kaštai sudaro milijardus eurų, taigi pagidautume daugiau sužinoti apie rezultatus. Dabar moksliniai tyrimai. Tikrai daug apie mokslinius tyrimus kalbame. Aš asmeniškai esu susijęs su tam tikrais mokslinio tyrimų projektais, todėl noriu užduoti štai tokį klausimą. Kai kuriais atvejais susidaro įspūdis, kad niekas nėra atlikęs Kopernikus programos audito. Nėra žinoma, ar šis, ar šis projektas e, teisingai funkcionuoja. Kita vertus, laikas nestovi vietoje. Egzistuoja, pavyzdžiui, Galilėjo projektas, ir mūsų skirtos lėšos iš dalies buvo neveiksmingai panaudotos, realizuojant Galilėjo projektą. Taigi norėčiau pasitirauti ir jūsų nuomonės, ką jūs apie tai galvojate. Dabar informacinės technologijos. Jūs apie jas irgi kalbėjote. Be abejo, mes dar lauksime audito rūmų išvados. Jose bus pasakyta, kaip yra iš tikrųjų su informacijoms technologijomis. Šiaip esame patenkinti tuo, kad Europos komisija sulaukė metinį teigiamą sąskaitų patikimumo pareiškimą iš kelių valstybių narių. Tačiau tie pareiškimai sunkiai tarpusavai palyginami. Net ir šiame dokumente yra sakoma, atitinkami pareiškimai sunkiai lygintini tarpusavyje. Taigi, ką mums daryti, kaip pagerinti tų pareiškimų tarpusavio palyginamumą. Kai kada juk yra sakoma, pavyzdžiui, Europos komisija teigia, tam tikri nacionalinių lygių įvykdyti veiksmai neefektyvūs arba nepakankamai efektyvūs, nes valstybės narės neva nepateikia reikiamų duomenų. Kita vertus, nuvykus į valstybės narės, iš jų girdime nusiskundimus dėl biurokratų Briuselėje. Taigi klausiu, ko gero, juk būtų įmanoma pagerinti kaip nors tinkamą bendradarbiavimą. Taigi, ačiū uždėmesi, ačiū komisariu už jūsų pranešimą. Ir man labai džiugu, kad jūs išsaugojate savo postą ir kad toliau darbuositės toje pačioje srityje. O aš tikrai nekantri lauksiu bendradarbiavimo su jumis ateityje. Ačiū. Ačiū labai. Pone Greslė, matau, paprašė žodžio, prašom. Ačiū labai. Ponas komisarė. Tikrai jūs pasakėte gražių žodžių tikrai jau ir 15 kartą neturėsime teigiamą sąskaitų patikimo pareiškimo, tačiau vis tiek yra pasita pažangos ir kadenciją baigianti komisija tikrai darbavosi puikiai. Ta aš noriu labai ir pabrėžti. Tokios pozicijos laikosi mūsų frakcija. Komisija šioje srityje veikia labai aktyviai, ėmėsi aktyvių veiksmų ir esame jai už tai dėkingi. Matome, kad išlygų labai sumažėjo, nuo 32 išlygų 4 metais iki 15-8 metais. Taip pat e, vadinamojo reputacijos rizika atsirado kaip naujas kriterijus. Tai galbūt dabar perėsiu konkrečiai jau prie klausimo. Kaip yra su atidėjimais galbūt, e, su rezervais? Kaip finansiškai įsivaizduoti tą reputacijos riziką? Jūs atsakingas e, už finansus, Pavyzdžiui, yra tam tikri atidėjimai suformuoti atidėjimų arba autorinių teisų pažydimo srityje. Tai galbūt patikslinkite, pagal kokius principus tie rezervai bus panaudojami. Matome, kad tam tikrose srityse numatomi arba suformuojami tokie rezervai, bet kitose srityse nuo ketvirtųjų metų nekarto nebuvo suformuoti tokie atidėjimai tai pasakytume apie echo, vystimosi pagalbą, etko, kitus dalykus. Bet ko gero, kaip tik tylos sritis yra tos, kuriuose ta rizika gali egzistuoti. Ir mes, pavyzdžiui, analizavome išlaidas susijusias su jungtinėmis tautomis. Taigi perinu prie kito klausimo. Kodėl šioje srityje niekada nebuvo suformuoti atidėjimai? Ar galite tvirtai pažadėti, kad niekada nereikės rezervų, nes viskas gerai? nes tik tai tos negeros valstybės narės struktūrinių fondų sityje daro didžios klaidas, o visi kiti dėl klaidų ne, ne, yra nekalti. Šiek tiek ir pakritikuočiau jūs. Mes jų galime tik iš dalies pasikliauti tais duomenimis, kurie yra patikti. Egzistuoja per mažai suderintų standartų, mastelių, Taip pat net nėra aišku, kaip tą mastelį būtų galima pritaikyti, duomenys patikrinti. Taigi pagidaučiau, kad ponas Grėjus šiek tiek paaiškintų, kaip vyksta patikrinimai etkos rytyje. Jūsų pareiškime yra keli puslapiai skirti šiai sferai. Yra pateikta labai svarbių rekomendacijų, todėl tikrai būtų įdomu sužinoti, kokios tai yra tos svarbios rekomendacijos. Kaip jūs įsivaizduojate etko situaciją, kaip yra su išvadomis susijomis su jungtinėmis tautomis? Ponas Liberatskis, kaip pranešėjas, jau kalbėjo apie neteisėtai panotų lėšų susigražinimą. Apibendrintoje ataskaitoje yra sakoma, išieškota susigražinti 3 milijardai eurų. 3 milijardai iš kiek milijardų? Kiek būtų reikėję išieškoti, susigražinti? Nes kas met mums tenka spėlioti audito rūmai irgi spėlioja, į kokį skaičių čia reikia orientuotis. Taigi, kiek realiai būtų reikėję susigražinti. Pagal Olafo duomenis žinome, kad žemės ūkio srityje yra išieškoma tik tai 20 procentų tų lėšų, kurios turėtų būti susigražintos, kaip yra kitur. Dabar Bulgarija bei Rumunija. Didžiausi čia yra suformuoti rezervai. Ir vėlgi susidurime su tokiu fenomenu, kad e, rezervai suformuoti tik 7 bei 8 metais. Bet kaip buvo iki tol, kol tos šalis dar nebuvo įstojus Europos Sąjungą, ar tada mes netekome lėšų, ar patyrėme nuostolių, ar panašiai. Taigi kokia buvo situacija iki 2007 bei 2008 Bulgarijoje bei Rumunijoje. Minite ir Bulgarijos 2008 metų kelių rezervą 2009 viduryje tos lėšos buvo skirtos šiai šaliai. Ar koks stebuklas nutiko? Kodėl tos lėšos buvo skirtos? Ar iš tikrųjų komisija tvirtai mano, kad jai, komisijai, labai daug reikia laiko rekomendacijoms įgyvendinti. Tai ar komisija mano, kad valstybės narės greičiau tas rekomendacijas įgyvendina negu ji? Kitas klausimas. dėl JLS generalinio direktorato. Ir čia yra rezervų, taigi būtų pagidautina sužinoti, kokia jų paskirtis. Ačiū. Grazie. Do la parola all'onorevole Andreasen. Dėkuoju. Žodis poniai Andreasen. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponui Kalasui, ponui Grei už jų pasisakymus jūsų ataskaitose, audito ataskaitoje ir metinėje veiklos ataskaitoje jūs minite, kad buvo atlikta kokybės įvertinimo, e, buvo atliktas kokybės įvertinimas. Man įdomu, kas atliko tą kokybės įvertinimą, kas apmokėjo už jį ir taip pat e, ar ta organizacija ar firma, kuri atliko šį įvertinimą, pripažino tą faktą, kad e, ir pats e, kontrolierius iš esmės kontroliuoja tą sistemą, kurią pats ir sukūrė per pastaruosius tris metus. Kita problema. Savo ataskaitoje jūs sakote, kad iš generalinių direktoratų e, per pastarosius metus gauta mažiau išlygų. Ar tai atspindi tai, kad sumažėjo klaidų skaičius, ar galbūt sumažėjo kontrolės lygmuo? Ir dar vienas klausimas. Kaip jūs apibrėžiate finansinius pataisimus, kurie e, buvo atlikti prieš dešimtį metų. Markagis. Dėkuoju žodis ponui Atsimarkakis. Ačiū, pirmininkė. Ir savo frakcijos vardu norėčiau ponui komisarui padėkoti. Tikrai mes nebuvome paprasti jums, komisarė. Nebuvo su mumis lengva. Tuo labiau džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad jūs atlikote puikų darbą. Su tuo noriu ir pasveikinti. Pagal tai matome, kad tas nuolatinis kantrus darbas e, duoda vaisių. Reikia tik būti pakankamai užsispyrusiam. Sulaukime nacionalinių apibendrančių pranešimų. Mūsų komitetas pareikalavo, kad būtų pateiktas nacionalinės valdymo deklaracijos. Jų dar nesulaukėme, tačiau matau, kad žingsniuojame teisinga linkme. Be kita ko, prie to ir jūs prisidėjote tiek asmeniškai, tiek savo puikiu darbu. Taigi noriu padėkoti jums, bet tai nereiškia, kad mes nete, netesime savo darbo. Galbūt neversime, bet raginsime valstybės narės pateikti mums ir geresnių, ir patikimesnių duomenų. Ačiū labai. Grazie. Darei la parola al commissario Callas, che sono state a lui poste. Dėkui. Ponas Kalasas dabar atsakys į užduotus klausimus. Dėkuoju gerbimieji nariai už klausimus. Pačioje pradžioje turiu pasakyti, kad e, akivaizdu tai, jog dabar mūsų laukia labai įtemptas darbas, nes prezidentas Klausas pasirašė Lisabonos sutartį. Vadinasi, mūsų darbų tvarkaraštis bus paremtas būtent šiuo nauju įvykiu. Turiu galvoj taip pat ir tai, kad kai kurie žmonės turės galimybę dar kartą neužilgo šiame komitete apsilankyti. Taigi, grįžtant prie užduotų klausimų. Dėl apskaitos, apie kurią klausė ponas Odį. Tikriausiai kolega Filip Tavern, kuris dabar yra mūsų finansinės apskaitos pagrindinis pareigūnas, geriausiai čia galėtų paaiškinti. Bet apskritai kalbant, reiktų pasakyti, kad e, tie skaičiai ataskaitose yra apie Galilėjo, apie statinius, apie garantijas. Visi tie skaičiai ataskaitose yra įrašyti bet kaip e, jie atsispindi ataskaitose, e, priklauso nuo tarptautinės buhalternės apskaitos taisyklių. Jos yra skaidrios e, ir į viską galima pažvelgti. Tarptautinės buhalternės apskaitos taisyklės suteikia mums tam tikras nuostatas ir mes jų laikomės. Kalbant apie agentūras, ir e, agentūrų audito patikrinimus. Šiame komitete nekartą apie tai kalbėjome. E, reguliuojančios agentūros, apie kurias aš čia kalbu, kuriasi gana sparčiai. Jos yra atskiros nepriklausomos e, te, teisinė juridiniai asmenys ir e, šia prasme e, jos turėtų būti traktuojamas to, to, tam pačiam lygmenį kaip ir komisija. Ir ten turėtų veikti vidaus audito tarnybos. Savame suprantame, mes turime galvoti apie tai, kaip e, maksimaliai panaudoti savo pastangas, kad išventume nemalonių dalykų. Taigi viskas remiasi tuo, kad kiekviena agentūra turi savo uh, teisinį pagrindą, atsiskaito tik tai valdybai, e, kurią dažniausiai sudaro valstybių narių atstovai ir audito rezultatai taip pat pateikimi būtent jiems. Taigi nėra tiesioginio informacijos kanalo ar kokios nors centralizuotos e, finansinės valdysenos. Kaip reikalus e, gerinti, čia komisija yra pasiruošusi diskutuoti. Kalbant apie mokslo tyrimus, šią temą minėjo nemažai kolegų. Istoriškai reikalas yra toks. Kai pradėjome darbą mokslo tyrimų sritis, klaidų prasme buvo viena labiausiai pažeidžiamų sričių ir biudžeto kontrolės komitete per pirmąjį biudžeto patvirtinimo e, procesą. Mokslo tyrimai buvo labai dažnai minimi, buvo kalbama, kad reikia sustiprinti kontrolės procesą. E, komisija savo ruoštų dabar stengiasi susigražinti pinigus ir, žinoma, mokslo tyrimų srityje iškilo daug klausimų dėl taisyklių, biurokratijos ir panašiai. Komisija yra visiškai atvira įvairiems pasiūlymams e, dėl to, kaip galima būtų taisyklės supaprastinti mokslo tyrimų srityje, bet tuo pat metu e, griežtai laikomės e, reikalavimų, kad tos lėšas tikrai būtų tinkamai panaudotos remiantis geromis taisyklėmis. Taigi tokia dilema visada egzistuoja, kaip ponas Liberaskės ir sakė, niekas negalėjo numatyti, kokie bus mokslo tyrimų rezultatai, kaip kad kitose programuose, kur jūs iš anksto galite numatyti rezultatus. Tačiau mokslo tyrimų srityje sunku įsivaizduoti, kad jūs galėsite imti ir pasakyti, kad štai mes e, pasieksime, kad e, termobrandolinis reaktorius bus jau parengtas tam tikrais metais. Tai yra neįmanoma. Todėl turi būti kažkoks kitas pagrindas įvertinant e, lėšų panaudojimą. Ir savai mes suprantama, egzistuoja dokumentai, kurie gali pademonstruoti, kad lėšas tinkamai panaudotas, o ne paprasčiausiai išvaistytos. Kaip surasti čia tinkamą pusiausvyrą? Aš su savo kolega Patočniku daug kartų kalbėjau apie tuos dalykus. Jis nerimauja, kad mokslo visuomenė vis labiau nusivylusi mūsų e, sistemos biurokratiškumu ir ko gero toleruojamų klaidų rizikos principas čia galėtų būti tinkamas sprendimas. Tačiau pats klausimas politiškai yra vis tik sudėtingas kalbant apie išorės veiksmus, išorės pagalbą. Čia irgi mes sustiprinome savo reikalavimus, kai kalbama apie e, lėšų panaudojimą išorės pagalbos rytyje, tai sudėtingas rytis. E, jūs ir patys keletą metų iš eilės rengėte klausimus su atitinkamus ryčių e, komisijos nariais, bet tai yra sudėtinga, jautri sritis. E, nemažai projektų mes finansuojame per tarptautinės organizacijas, ypač per jungtinės tautas. Ir e, jungtinių tautų šeimos įvairias organizacijas. Ir e, sunku, kai yra įvertinti, kaip jie valdo e, lėšas. Mes turime tam tikrus kriterijus, e, kaip mes e, vertiname e, lėšų panaudojimą, daugiau ar mažiau tai yra mūsų rankose, bet kai kalba eina apie atskiras programas, jų gyvenimą yra netaip lengva sutarti su tomis organizacijomis. E, E, aš pats prašiau iš jungtinių tautų daugiau bendradarbiavimo, daugiau e, e, glaudesnių ryšių. Mes svarstėme šias problemas su atskirų jungtinių tautų organizacijų atstovais. Jie demonstruoja pasirengimą bendradarbiauti, toks bendradarbiavimas vyksta, bet žinoma, čia mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą ir tinkamą požiūrį. Čia buvo kalba apie jungtinės tautas. Dabar rizika ES e, reputacijai e, o ir taip pat klaidų ištaisimas. Jūs žinote, kad tie 12 garsiųjų procentų, kuriuos akcentavo pranešėjas, e, buvo e, pasiekta ekstrapoliuojant atskiras imtis. Aš nenorėčiau kvestionuoti metodologijos, e, neįmanoma kitaip e, tokių, tokių rezultatų pasiekti, bet dabar turime pripažinti, kad šita problema yra jau praeityje iš tikrųjų, kaip mes ir sakome savo apibendrinančioje ataskaitoje, už 2008 metus mes susigražinome 3 milijardus eurų. Pone Groslet klausė, o, o nuo kokios bendrosios sumos yra ta suma, yra susigražinta tie praradimai. E, aš galėčiau e, pasinaudoti e, tokia savoka kaip e, e, galutiniai praradimai mūsų sąskaitose. 2008 metais e, e, bendrijų biudžetas prarado 18 milijardų 380 1363 eurus. Tai yra prarasti pinigai. E, e, buhalternės apskaitos prasme tai yra absoliučiai tikslus skaičius tų 18 milijonų mes niekada nebeatgausime. Biudžetas juos prarado. Kaip matote, e, tų tikrųjų praradimų apimtys yra tikrai nedidelis. I, every year we, we write something off from our balance. Kiekvienais e, metais e, iš balanso mes kai ką turime išbraukti kaip nuostolius. E, to išvengti neįmanoma. Ir žinoma, kiekvienu atveju, atskiru atveju reikia žiūrėti konkrečiai, reikia bandyti atgauti, kai kurias klaidas reikia taisyti, dokumentus reikia taisyti, uh, E, pinigai susigražinami na, ir galiausiai vis tiek tenka kažką nurašyti, tas sumas, kurios niekada nebus susigražintos. Dabar dėl e, metinių veiklos ataskaitų ir e, tam tikro nuoseklumo juose. Turiu pasakyti, kad tai yra Žodiniai dokumentai nėra absoliučiai tikslus, čia nekalbame apie aritmetiką, bet mes komisijoje ir galime tai įrodyti, stengiamės e, dirbdami suvienodinti e, ataskaitų tekstus mes e, parengėme gairės generaliniams direktoratams apie tai, kaip jie gali pareikšti savo E, rezervacijas, išlygas, kad galėtume e, palyginti dokumentus, tas išlygas, rezervacijas ir e, geriau panalizuoti jų dinamiką. Tad situacija čia, man atrodo, gerėja. Dabar kalbant apie reputacijos riziką ir finansinę riziką, tema yra labai įdomi. Europos komisija susiduria su didelė reputacijos rizika, bet kaip apibrėžti ir kaip palyginti, tai yra diskusijų objektas mūsų audito pažangos komitete. Mes e, matome savo atskirose ataskaitose ir tyrimuose tam e, tik tikrus faktus ir galvojame, ar tai turėtų atsispindėti e, metinėse audito ataskaitose ar ne, bet pabandyti ir apibrėžti bendrą situaciją susijusią su reputacijos rizika, e, toks darbas yra nepaprastai didelės apimties. Aš sutinku su jumis, kai jūs sakote, kad kartais reputacijos rizika gali būti pavojingesnė už finansinę riziką. Dabar kalbant apie e, e, įvertinimo kokybę, tai e, tą kokybės įvertinimo e, atliko Ernst Young kompanija ir žinoma, už tai sumokėjo komisija ir mes e, e džiaugiamės galėdami pristatyti e, tą tyrimą visuomeniai. E, kuomet e, jis buvo atliktas ir e, nors apskritai e, įvertinimas buvo teigiamas, jis parodė mūsų audito tarnybų stipriausias ir silpnasias pusės. Kalbant apie interesų konfliktą, aš čia nematau interesų konflikto tame, kad e, e mūsų vidaus e, auditorius yra dirbęs e, vyriausiojų e, buhalterių anksčiau. Dabar dėl e, ponios Andresan klausimas apie tai, e, kad e, rezervacijų yra mažiau, ar tai iš tikrųjų reiškia pažangą ar ne. Mes stengiamės pateikti gairias generaliniams direktoratams, jų generaliniams direktoriams Gal ir pamenate, kad nuo pat pradžios e, šios komisijos darbo mes tengiamės pateikti e, e, informaciją, kuri būtų sąžininga ir realistiškai atspindėtų, kas iš tikrųjų vyksta. Stengiamės daryti tai taip, ir e, buvusio biudžeto komiteto nariai prisimena, kad iš pradžių buvo e, stengiamasi atskirų valstybių narių, taip sakant, nedemaskuoti, neapšviesti, dabar e, reikalai keičiasi ir mes tengiamės, kad e, kasmetinės ataskaitos teisingiau atspindėtų tikrovę detaliau negu kad anksčiau. Kalba apie nacionalinės patikinimo deklaracijas ar pareiškimus. E, šiame komitete apie tai diskutuojama jau keletą metų ir toliau matyti taip bus E, aš nuo pat kadencijos e, pradžios buvau įstikinęs, kad tokias nacionalinės patikinimo deklaracijos yra naudingas dalykas. E, galbūt dabar mano požiūris yra labiau subalansuotas. Aš manau, kad tokie patikinimo pareiškimai kaip tokie problemos patys išspręsti negali. E, nes e, yra įvairios lėšos, kurios tiesiogiai finansuojamas iš valstybių narių, paskui bendrai valdomos. E, ir mes dabar matome, kad pastaruosius metus valstybėse narėse stebime nemenka pažangą, aš dirbu su tomis valstybėmis narėmis, kurios e, savanoriškai teikia metinės e, patikinimo deklaracijas. Niderlandai pradėjo tai, paskui mes žinome, kad Junktinė karalystė, Danija ir Švedija tai darė. Ir uh, Mes e, dirbame su tais dokumentais ir turime pakankamai daug e, detalių ir toliau e, išplėsti tų nacionalinių patikinimo pareiškimų panaudojimo sritį. Taigi, kaip ponas Odin ir kalbėjo, bendrasis tikslas yra teigiamas patikinimo pareiškimas, Tai yra tikslas, e, kurį sunku pasiekti, bet e, mes turime daryti prielaidas, kad tai yra pasiekiamas tikslas ir galų gale turime nugalėti tą e, egzistuojančią, e, egzistuojantį įsivaizdavimą, kad e, tas tikslas yra sunkiai pasiekiamas. Dėkui. Grazie komisario Kallas, se non ci sono. Dėkoju komisijos nariui, ponui Kalasui. Jei ne, kas nenori išsakyti papildomų pastabų, tuomet siūlyčiau perėti prie šešto darbo tvarkės klausimo. Tai yra prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo bendrojo biudžeto. Ir žodį suteikiu ponui Delangė. Pone Dilangė. Eh, Pirmie, aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi mes kalbėsime apie atliktą tyrimą. Norėčiau Jums priminti, koks buvo bendras kontekstas, eh, kuriame buvo rengiamas šis metinės pranešimas. Mes kalbame apie deklaracijas, kurios yra susijusios su bendruoju valdymu. Tai yra naujas dalykas, kai rengėme 2013 metų finansinį daugiametį biudžetą, mes išskiriame e, šią sritį kaip prioritetinę. Mes norėtume, kad mums būtų pateikta ne tik suvestinė apie išlaidas, kurios buvo patirtos e, bendrojo valdymo sritėse, bet kad ir mums būtų išdėstyti ir politiniai e, argumentai. Kai kurios valstybės narės tai daro savarankiškai. Nacionalinės valdymo deklaracijos, kurių reikalauja parlamentas jau nuo 2003 metų, dabar įgavo nacionalinių suvestinių formą. Europos parlamentas bei šis komitetas dažnai ir ne vieną kartą jau reikalavo, kad būtų pateikti nacionaliniai valdymo planai. Ir nepaisant to, kad kai kuriuos jau gavome, turėtume atidžiai stebėti, kokia yra situacija valstybės narėse. Ir kaip minėjau, šių nacionalinių su, šių suvestinių mums pateiktų nepakanka. Mes turime išnagrinėti bei įvertinti šias suvestinės, beje galvodami ir apie ateitį. Aš dėkoju tiems, kas atliko šį tyrimą, kadangi jis yra labai aktuolus. Ir aš žinau, kad e, reikėjo patikrinti daugybę dokumentų. Tačiau šio trimo išvados bus labai naudingos mums e, tvirtinant biudžeto įvykdymą bei galvojant apie tolesnę finansinę perspektyvą po 2013 metų. Ir aš dėkuoju visiems ekspertams, kurie dalyvavo atliekant šį tyrimą. O dabar sutikiu žodį Konradui Lendmanui, konsultantui, kuris dalyvavo rengiant šį tyrimą. Mr. Chairman, uh, honorable members. Uh... Pone pirmininkė, gerbėjų komiteto nariai, mes susidurime su techninė problema ir todėl negalime pateikti savo prezentacijos. Todėl jums leidus, aš nerodysiu jums jokių skaidrių. Ir gal jūs galėtumėt tiesiog sutikrinti tai, apie ką aš kalbėsiu, su tuo, kas yra išdėstyta jums patiktiuose dokumentuose. Aš esu tos komandos, kuri atliko tyrimą narys ir kartu su savo kolega aš norėčiau pristatyti jums šio tyrimo išvadas. Darbą pradėjome prieš metus ir baigėme e, savo darbą maždaug prieš pusmetį. Prieš pradėdamas gilintis į konkretesnės detalės bei tyrimo išvadas, norėčiau priminti Jums, kad pagal ES teigimo sutartį yra numatyta atskaitomybės, komisijos ir valstybių narių atskaitomybės struktūra ir sistema. Sutarties 1073 straipsnė yra nurodyta, kad komisijai jos pareiga yra vykdyti biudžetą. Tačiau tuo kartu valstybės narės turėtų bendradarbiauti su komisija. Norėčiau priminti Jums apie tai, apie ką kalbama šio straipsnio pirmojo dalyje ir paaiškinti, kaip tai uh, įtakoja mūsų institucijų veiklai. Pažvelgsite į trečiąją skaidrę, pamatysite, kad apačioje uh, Skaidrėse pačioje yra generaliniai direktoratai. Patikimumo ataskaitas rengia generalinis direktorius. Toliau komisijos lygmenių yra rengiamos veiklos ataskaitos ir komisija išsako savo nuomonę šiuo ataskaitų išvadose. Jums puikiai yra žinoma, kad ši ataskaita yra iš karto siunčiama Europos parlamentui, biudžeto kontrolės komitetui. Taigi komisija yra tarp, tarpinė institucija tarp Europos parlamento ir generalinių direktoratų, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad kiekvienų lygmenių darbas e, atliekamas patik, patikimai, reikia atlikti atitinkamus e, auditus. Vidaus uh, audito gebėjimai nustato, kiek galima išsamei patikrinti generalinio direktorato veiklą. Toliau, dar kartą pažvelgsite į šią skaidrę, atrodytų, kad sistema atrodo visai neblogai. Tačiau kartu turime suvokti, kad apie 80 procentų ES lėšų yra panaudojama valstybėse narėse. Todėl manau, kad negalime pamiršti ir nacionalinio ligmens. O nacionalinis ligmuo yra priešytas kitoje skaidrėje. Taigi jūs matote, kad nacionalinė, nacionalinės aps, uh, atskaitojimybės sistemoje yra trys institucijos. Be abejo, šių institucijų tarpusavio santykiai yra gan sudėtingi. Ir nuo to tai gali turėti neigiamos įtakos sąskaitų tvarkingumui. Ir šios, visos šios institucijos prižiūri vykdomas operacijas. Atliekami yra vidaus ir išorės auditai. išnagrinėjau atliekamus auditus ir pateikimus duomenis. Išteiškinome, kad būtent jais remiantis yra rengiamos metinės suvestinės. Tačiau šios suvestinės iš tikrųjų yra tik tai techninio pobūdžio. Ir e, jose yra išdėstumos techninės bei valdymo detalės. Taigi jokios politinės atsakomybės jos neturi. Taigi tai ir yra tai, ko trūksta nacionaliniams sistemoms. Mūsų trimo tikslas buvo metinės suvestinės. Taigi pirmiausia, mes pabandėme apibriežti, kasgi tai yra. Ir jūs tą apibrėžimą galite pamatyti kitoje skaidrėje. Nacionalinės suvestinės rengiamos pagal nacionalinius teisės aktus. 53 straipsnio B punkte yra parašyta, kad nacionalinės suvestinės rengiamos pagal nacionalinės audito ataskaitas. Po to mes išnagrinėjame gyvenimo taisyklės, papildomus teisės aktus ir, ir mes žinome, kad atitinkama institucija arba paskirto institucija turėtų parengti šią suvestinę. Be to, sužinojome, kad suvestinės e, paprastai susideda iš dviejų dalių. Viena iš jų susijusi yra su pareiškimais, kita su audito išvadomis. Taigi po to, kai išsiaiškiname, ką konkrečiai mes tikrinsime, mes perėjome prie tyrimo tikslų. Taigi jūs galite pažiūrėti kitą skaidrę. Mūsų tikslai, pagrindiniai tikslai buvo du. A. Jau veikia kompiuteris ir dabar mes galėsime jums rodyti skaidres. Na, beveik, jau, beveik puikiai viskas veikia. Okay, now it's, it's more readable. Na dabar galite jau skaityti tai, kas yra parašyta skaidrėse. Taigi, Mūsų tikslai, du pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, mes turėjome įvertinti metinių suvestinių atitikti pridėtinę vertę bei poveikį, atsižvelgdami į nacionalinio valdymo deklaracijas, kurių, kurias teikti reikalauja Europos parlamentas. O antras mūsų tikslas buvo suformuoluoti rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų geriau pagerinti šių suvestinių kokybę bei jų uh, rengimą. Kaipgi mes dirbome? Tai yra apibriešta šioje skaidrėje. Mes e, įvertinome ir išnagrinėjome 2007 metų suvestinės. Po to mes peržiūrėjome šių suvestinių rengimo gairės bei tvarką. Toliau kritiškai įvertinome kitas e, sąskaitų vertinimo sistemas. Taip pat e, bendravome ir su pagrind, e, pagrindiniais veikėjais ES lygmenių šioje srityje. Toliau mes e, išsintinėjome klausimynus nacionalin, atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, kurios yra atsakingos, atsakingos už šių suvesnių rengimą. Be to mes bendravome ir su valstybės kontrolės institucijomis valstybėse narėse. Ir su kai kuriomis iš jų bendravome telefonu, gan išsamei. Ir galiausiai mes sukvietėme šios ryties ekspertus, kad jie susipažintų su mūsų ataskaita bei išsakytų savo pastabas. Mūsų turimas apimė keturias sritis. Pirmiausia, tai buvo suvestinių turinys bei jų rengimo tvarka, toliau šių suvestinių poveikis bei pridėtinė vertė, audito atlikimo tvarka bei šių, kiek šios vesnės yra naudingos. Pirmiausia, kalbėsiu apie pirmąjį, apie pirmąją sritį. Mes išsiaiškinome, kad nacionalinių suvestinių rengimo teisinis pagrindas yra gan silpnas. Todėl komisija stengiasi atskirti tai, kas privalomus suvestinių aspektus ir neprivalomus. Mes taip pat įstikiname, kad komisija tik, tinkamai prižiūri, ar deramai yra ir tinkamai rengiama šios suvestinės. Mums taip pat pasirodė, kad komisija skyrė daugiau dėmesio, per nelik daug dėmesio techniniams dalykams. Suvestinės e, mūsų nuomonė dažniausiai yra išdėstamas gan aiškiai. Tačiau kai kurios nacionalinės suvestinės buvo patikimos pernelik vėlai, o tai be abejo gali turėti neigiamos įtakos jų kokybei. Be to nebuvo, nėra nustatomi terminai, iki kurių reikia pateikti neprivalomus suvestinių duomenis. O tai vėlgi gali neįgimai atsiliepti e, audito kokybei. Tolesni, toliau. Dar viena mūsų išvada yra valstybių narių reakcija į tai, kas nėra privalomas vestinėse. Šioje skaidrėje jūs galite pamatyti, kaip valstybės narės dažniausiai reaguoja. Mes pastebėjome, kad tik tai kelios valstybės narės atsižvelgia į komisijos formuluotės ir kai kurių straipsnių interpretacijas. Kai kurios valstybės narės pareiškia, kad jokių sisteminių trūkumų jos nerado ir kad e, nerado jokių duomenų netitikimo atveju. Tik jos pasinaudojo ribotos atskaitomybės principų. Kai kurios valstybės narės išnagrinėjo, e, savo suvestinėje pateikė tik tai pagrindinės savo iš, e, atlikto tyrimo išvadas. O kai kuriais atvejais iš vis negavome jokių duomenų. Taigi mes padarėme išvadą, kad labai dažnai e, valstybės narės nenori teikdavo informaciją dėl to, kad e, atsakingos institucijos požiūris buvo netinkamas. Taigi, kokios yra šios atsakingos e, institucijos ir kaip jos veikia? Pirmiausia, mes, mums labai sunku buvo išsiaiškinti, koks būtų jų veiklos teisinis pagrindas. Be to, šios institucijos dažniausiai buvo netinkamo ligmens. Ir sunku buvo susigaudyti, kas iš tikrųjų pasirašo šias suvestinės. Dažniausiai atsakingoji institucija buvo audito įstaiga. Taigi tai buvo uh, e, supainiomos audituojančios ir uh, tikrinančios institucijos funkcijos. Todėl mes pateikime porą rekomendacijų. Mums atrodo, kad e, ne mums reikia tas rekomendacijas įgyvendinti, bet vis tiek, kokios tai būtų rekomendacijos. Numatyti finansų reglamente teisinės nuostatas, taip pat ir reglamento įgyvendimo taisyklėse, pagal kurias valstybės narės privalėtų numatyti, kad valdymo būtų atstovaujama reikiamų politinių lygių. Be to, šios suvestinės turėtų būti trauktos į valdymo patikinimo dokumentą ir be kita ko turėtų būti paremtos atlikus auditą. Kita vertus, ne audito institucijos turėtų jas renkti savo atsakomybę. Be to, norėtume, kad būtų aiškiai nurodyta, kokią poziciją užsima pasirašantysis, taip pat e, kokia yra jo teisinė situacija. Taip tariant, būtų aišku, kas yra atsakingas už tokius dokumentus. Toliau. Kitas klausimas, kurį mes nagrinėjome atlikdami šią studiją - poveikis bei tokių suvestinių pritinė vertėja. Ką mes nustatėme? Ko gero štai kokia svarbiausia išvada. Privalomų reikalavimų pridėtinė vertėja. Nežymi. Mandatory... Tik tai galbūt porą aspektų aš paminėčiau, tai yra konsolidavimas valstybės narės lygių, techninio proceso inicijavimas, taip pat diskusijų, postumis diskusijoms. Galbūt tai, tai yra pritinė vertė. Tiesa, egzistuojančios suvestinės susijusios su bendra analize bei bendru patikinimu. Tai irgi yra tam tikra potencialiai vertė. Be to, matome, kad duomenys yra skirtingų formatų pateikiami, taip pat skiriasi tų suvestinių kokybė. Pirmaisiais metais kokybė gana menka. Komisijai, ko gero, svarbiau yra duomenų surinkimas bei formalus atitikimas, o mažiau dėmesio yra skiriama pačių suvesinių kokybė. Ta mes irgi nustatome per šią studiją. Toliau. Didžioji dalis duomenų, kurie yra pateikiami suvestinėse, nereikalingi. Tie duomenės figuruoja kitose dokumentuose, Taip pat nėra jokių rimtų įrodymų patvirtinančių, kad tie privalomi elementai leidžia užtikrinti geresnį rizikos valdymą nacionaliniu lygmeniu. Taigi konkrečiai rekomendacijos. Orientacinis raštas galbūt turėtų būti konkretesnis, detalesnis. Atitinkamai pageidautume, kad šiame dokumente guidance note būtų numatyti pirm, iš pradžių savanoriški reikalavimai, o vėliau būtų perėta nuo riboto patikinimo prie tam tikro pagrysto patikinimo. Norime, kad būtų perėta prie, paskato, prie vadovavimosi paskatomis principo. Taip pat būtent be abejo šviesti, propaguoti šį aspektą ir galbūt tą švietimą, propagavimą būtų galima netgi formalizuoti. Be abejo ir visuomenė turėtų galėti supažinti su metinėmis suvestinėmis bei būsimomis nacionalinėmis valdymo deklaracijomis. Galiausiai pasakysiu, jog daugiau dėmesio reikėtų skirti turinio kokybei. Ne vien apsiriboti reikėtų tik tai tuo, ar atitinkami tam tikri reikalavimai ar ne. Beje, mūsų buvo paprašyta pateikti šį pranešimą Galbūt aš kiek e, per ilgai kalbu, tikiuosi nesupyksite, jeigu porą puslapių perversiu ir peršoksiu į dokumento pačią įdomiausią dalį. Okay, so, uh, me... Tai dabar labai greitai, jeigu leisite, pakalbėsiu apie audito dalį. Which is, uh, if you can refer to the slide number two. 28 puslapis. Realiai tris dalykus norime paminėti. NMD turėtų būti tikrinama išorės auditoriaus. Tai turėtų būti atitinkama šalies pagrindinė įstaiga arba privati audito firma. Tai būtų vienas dalykas. Beje, šioje skaidrėje nuo 20, 21, 22 skaidrėse matote, jog šis pasiūlymas turi neigiamų pasiekmių Europos komisijai, valstybėms narėms, taip pat ir EKAI, ECO. EKAI. Tačiau vis tiek teigiami rezultatai būtų žymesni negu neigiami. Toliau. Tokiu principu vadovaujantis galėtume susijęti nacionalinės valdymo deklaracijas, tas politinės deklaracijas, su vidinės kokybės procesais bei su Europos parlamentu. Tokiu principu vadovaujantis būtų aišku, kuriuose šalise taikoma gera kokybės valdymo sistema. Tuo labiau, kad viską patvirtintų išorės auditoriai. Tai galbūt tiek labai trumpai apie šias rekomendacijas, kurias mes galime pateikti. Grazie. Se non ci sono altri inter... Ačiū labai. Jeigu daugiau niekas nepagėdautų komentuoti darbo atvarkė šeštojo punkto, galbūt pereikime. Tiesa, paskubėjau. Ponas pirmininkė, dar vienas dalykas, jeigu leisite, aš norėčiau padėkoti šios studijos autoriams manau, kad e, tikrai mes turėsime apie ką pagalvoti, vadovaudamėsi šią studiją. Tikrai ši studija bus naudinga tiek tvirtinant biudžetą, tiek e, galvojant apie naują biudžetą. Taip pat mes matome, kad čia minimas ir veiksmų planas. Metinė suvestinė yra gana ribotos naudos, čia sakoma. O jeigu būtų numatomos ir valdymo deklaracijos, tai Kaip yra su dešimtuoju priedu ir kokios šalis tokias deklaracijas pateikia? Man atrodo, kad dvi pirmos rekomendacijos na, paprastos, jas galima nesunkiai gyvendinti. Pirma yra atliekamas e, metinės suvestinės už aštuntus metus įvertinimas, kadangi šioje studijoje tai buvo vadovautasi septintųjų metų duomenimis. Taigi reikėtų išanalizuoti tuos neprivalomus elementus, pažiūrėti, kokiu rezultatų valstybės narėse pasiekta, o kitas žingsnis - veiksmų planas. Valstybės narės turėtų galėti pasimokyti viena iš kitos. Kalbėsiu galbūt tik tai vienu klausimu. Apie kitus dalykus pakalbėsime, kai kamantinėsime būsimą komisarą. Taigi klausimas. Komisaras mums juk sakė šiandien, kad jam labai svarbios esančios šios nacionalinės valdymo deklaracijos, jos yra politiškai remiamos. Tai kokia apimtimi buvo imtasi konkrečių priemonių, norint e, atsižvelgti į tokią palankę komisaro nuomonę. Ir kada galima tikėtis konkrečių rezultatų. Ačiū. Grazie, onorevole Audi. Ačiū, ponia Odi. Ačiū, ponas pirmininkė. Ten noriu priminti, jog tokia metinė suvestinė nepateikia finansinės informacijos. Tai yra tik tai vienas iš elementų tam tikroje ilgesnėje duomenų grandinėje. Ir tie duomenys e, yra tikrinami audito rūmose, norint pateikti teigiamą dasą. Taigi toks mūsų yra galtinis tikslas. Todėl Reikėtų labai aiškiai nustatyti, kad visais atvejais reikia vadovautis tartautinėmis audito normomis. Taip pat tai klausčiau, ar ši studija yra pateikta Europos audito rūmams, kad jie pateiktų savo nuomonę apie tai, kaip yra su ta globalia grandinė. Kitaip tariant, koks yra ryšys tarp išlaidų bei tikėtino teigiamo daso. Dabar papildomas sluoksnis išorės auditorius yra numatomas. Bet ar nebus taip, kad ta kontrolės schema bus labai grėmėziška? Yra valdymo institucijos, audito sertifikavimo įstaiga, išorės auditorius, ar nebūtų galima šibito atsisakyti, ar ta sistema nebus per daug grėmėziška. Aš be to abejoju, kaip yra valstybės narėse su kontrolės nepriklausomumu. Taigi ar nebūtų galima šiek tiek sistemą pakeisti, supaprastinti, numatant išorės auditorių? ir kokį vaidmenį čia galėtų vadinti nacionalinės audito įstaigos atsimakakės. Ačiū, ponas pirmininkė. Kiek anksčiau aš gyriau komisarą Kalasą. Džiaugiausi tuo, kad jis be kita ko prisidėjo prie to, kad atsirastų šios suvestinės. Tačiau išklausius pristatymo, galbūt persistengiu šiek tiek girdamas. Tuo labiau, kad suvestinių poveikis yra gana ribotas. Sutinku su kolegės Delengė nuomonė šio klausimo. Tai klausimą noriu užduoti. Ką dar reikia nuveikti? Ko gero mes visi labai gerai suprantame, jog mes teisingai reikalavome, kad nacionalinės valstybės pateiktų nacionalinės patikinimo deklaracijas, bet neapsiribokime vien tuo, kad tos deklaracijos būtų lik ir tuščios. Esu šiek tiek sutrikęs ir nusivylęs netgi, kad tos deklaracijos neduoda tokio poveikio, kokio mes tikėjomės. Taigi turime tikslą, tačiau kiek toli iki to tikslo, ar nužengėme 10 procentų kelio, 20, o gal visai tik porą žingsnių. Ačiū. Ponas Liberatskis, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Jeigu leistumėte, norėčiau pasakyti, kad jūs pristatėte savo schemą, pateikė rekomendacijas, bet klauščiau, ar bandėte įvertinti, o kiek kainuotų įdėkti tokią sistemą, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Tikrai mums reikia tam tikros sistemos, kuri veiktų, tačiau negalime užmiršti ir finansinių aspektų, kiek kainuotų tokios sistemos įdėgymas, be kita ko atsižvelgiant ir į mokymus, bei kitus aspektus. Pone Greslė, prašom. Ačiū labai. Iš tikrųjų gali depresija apimti, matant, kiek dar toli yra iki tikslo. Galbūt pratęsiu tas mintis, kurios buvo išsakytos anksčiau pagal kitus darbuotvarkės punktus. Dalis ES biudžeto yra pervedama be jokių komentarų į svetimas rankas. Taigi, ko gero, yra tikėtina, jog problemą išspręsime tik tai, jeigu bendryje pereis prie konkrečios biudžetinės pagalbos tarp tikroms valstybėms narėms. Tai ko gero vienas būdas, visi kiti būtų daug drastiškesni. Ačiū pono Kalaso jau nėra salėje, tačiau galbūt kiti komisijos atstovai pagidautų atsakyti į pono pranešėjo klausimus. Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai aš nenorėčiau komentuoti pirmininko pavaduotojo žodžio. Tiesiog Suvokime, jog studiją reikia kontekste suprasti. Tai yra studija skirta šių suvestinių pirmiesiams metams, septintiesiams metams. Be to jau šiandien mes matome esminę pažangą. Visos valstybės narės įvykdė minimalius komisijos iškeltus reikalavimus, tam tikros valstybės nakrės, tame tarp ir naujos valstybės narės, sureagavo į rekomendacijas, kurios yra pateiktos e, tam tikrose gairėse, pagal tai yra prie suvesnės pateikiama, prisagama ir valdymo deklaracija. Taigi nepersistengime kritikuodami. Yra tam tikrų neblogų dalykų, bet to ir pagal studiją mes matome, jog metodologinė prasme pažanga pasiekta, reikia tęsti darbą. O dėl tų nacionalinių deklaracijų Pone Delangė, ko gero tikisi mano atsakymo. Taigi, ponė, taryba nenori tokių deklaracijų. Yra nuspręsta, jog bus dirbama savanoriškumo pagrindu. Taigi tos valstybės narės, kurios nori ir pateikia tokius dokumentus. Kita vertus, mes nesėdime rankų sudėję, visai neseniai kontaktavome su Niderlandų vyriausybe ir nustatėme tam tikrus minimalius formos, apriepties reikalavimus dėl patikimumo garantijų. Tuo labiau, kad šiuo metu mes iš valstybių narių surankėme, sulaukėme skirtingos formos, skirtingo formato duomenų, taip pat duomenys pateikiami ne vienu metu ir panašiai. Taigi reikia galbūt dėl formos apsispręsti, kad bent jau forma būtų panaši, nors tie duomenys ir pateikiami savanoriškumo pagrindu. Ko gero, norint griežtesnio principo, reikėtų pirmą keisti teisės aktą. Taryba, Europos parlamentas be abejo pagal Lisabono sutartį gali pakeisti finansinį reglamentą. Tikrai nebejoju, kad komisija pateiks kažkokį pasiūlymą, kurio aš dabar nekomentuosiu. Tikrai šią klausimą dar bus nagrinėjami. Tai galbūt taip aš spontaniškai galėčiau sureaguoti į tuos klausimus, kurie lik ir man buvo adresuoti. Dabar ponui Odį noriu pasakyti. Iš tikrųjų, toks metinės suvestinės yra kaip ir trūkstama grandis. Norint uh, užtikrinti teigiamą išlaidų patikimumą. Tačiau svarbu parinkti teisingą metodologiją, nes uh, Europos uh, audito rūmai labai kritiškai vertina taikomą metodologiją. Mes auditoriai, ko gero, labai gerai suprantame tą metodologiją, tačiau nepaisant to, patiems auditoriams reikėtų susitarti dėl metodologijos. Be to, supraskite, kad kai kurios valstybės narės, tame tarpe Prancūzija, ko gero, labai aršiai gina savo audito įstaigų nepriklausomumą. Taigi galbūt taip aš pasistengčiau arba galėčiau atsakyti į kai kuriuos klausimus, o kiti kolegos atsakys į kitus konkrečius klausimus. Ačiū. La parola al signor Knedler, se vuole rispondere in particolare. Dabar noriu paklausti, ar ponas Knedleris norėtų atsakyti į pono Odį, Liberatskį ir kitų komiteto narių klausimus. Dėkoju, pirmininkė. Pirmasis klausimas, man regis, buvo susijęs su pernelyg didelė kontrolė. Jeigu atidžiai pažvelgsite į šią skaidrę, tai pamatysite, kad iš tikrųjų egzistuoja įvairiausių kontrolės lygių. Ar kai kurie iš tų lygių galėtų būti e, panaikinti, yra sunkus klausimas E, bet į jį reikia atsakyti tarptautinių standartų kontekste. Reikia, kad pagrindinis auditorius galėtų, turėtų galimybę remtis žemesnio lygmens auditoriaus išvadomis. Todėl e, kai kurių tų lygmenų eliminuoti tada nebereikėtų. E, juo labiau, kad tokiais atvejais tektų įsivelti į nacionalinius konstitucinės nuostatas. Todėl aš čia pabrėžčiau e, būtent pasitikėjimo e, kitų auditorių darbų problemą kadangi nacionalinių auditorių darbas dažnai yra susijęs su nacionaliniais konstituciniais e, nuostatais. Kitas klausimas buvo apie galimą placebo efektą tų metinių suvestinių. Ir e, čia padarėme išvadą, kad e, vis tik poveikis yra labai nežymus. Tos vestinės yra naudingos tik tai tada, jeigu jos bus perkeltos į nacionalinės valdymo deklaracijas. Antraip tai išlieka tik tai informacijos sąrašas. Buvo klausima apie tokios sistemos e, kainą. E, šia prasme mes kokiu nors skaičiavimu nesame atlikę. Tačiau e, sistemos nėra tokios jau brangios, nes visos institucijos jau egzistuoja ir te reikėtų tik tai tam tikras duomenų grupės e, sugrupuoti, sudėti į vieną vietą, e, E, nereikėtų kurti nei vienos naujos institucijos pasinaudoti jau esančiomis. Čia tiesiog reiktų dirbti sistematiškiau, išvengiant chaotiškų judesių ir žingsnių. Tiesiog reikėtų naujai pertvarkyti egzistuojančias sistemas ir šia prasme tai nebūtų labai brangu. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl kitų galimų priemonių e, vietoje tų nacionalinių valdymo deklaracijų. Mes e, manytume, kad įkvėpimas visuomeniniam sektoriui kartais galėtų ateiti iš privataus sektoriaus. Ir šiuo konkrečiu atveju manytume, e, kad būtent Oksliai įstatymas galėtų čia pasinaudoti puikiu pavyzdžiu. Čia, šią prasme, mes galėtume prisiminti būtent Serbans Oxley aktą. Ir nacionalinių lygmenių kažkokių panašių e, įrankių, kurie būtų taikomi nacionaliniams biudžetams, ne vien tik tai ES pinigams, būtų labai naudingas. Kitaip sakant, tų priemonių e, naudingumas e, tada e, būtų didesnis. Jos veiktų ne vien e, ES lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių. Žinoma, tokios e, nacionalinės e, veiksmų, e, nacionalinės e, valdymo deklaracijos nėra vienintelis e, vaistas, kuris leistų atsikratyti neigiamo DAS. Vis tik manome, kad e, rizikos valdymui ir kontrolės sistemoms nacionaliniu mastu tos e, ataskaitos, apibendinančios ataskaitos yra naudinga priemonė. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Engvird, e, Europos e, auditorumo atstovui. Dėkuoju, pirmininkė. Naudinga pastebėti, kad e, mes puikiai žinome, kaip ir ponas Tavernas čia minėjo, kad Europos audito rūmų ir nacionalinio audito įstaigų bendradarbiavimas yra e, problematiškas E, metodologijos prasme. Mano kolegos e, Europos audito rūmose jau pradėjo pokalbis su Niderlandų, Danijos ir Čekijos kolegomis e, apie tai, ar negalima būtų bendrai atlikti e, auditus su šių šalių audito institucijų atstovais jų e, valstybėse. Man atrodo, naudinga būtų komiteto nariams šią informaciją žinoti. Dėkoju. Labai ačiū visiems. Ne, ponas Vody dar norėjo pasakyti. Prašom, prieš pabaigiant šią diskusiją. Pirmininkė labai trumpai. Ta tema, kuri mane labai domina, štai ką norėčiau pasakyti. Maničiau, kad e, metodologijos dalykai daugiau ar mažiau yra sutvarkyti, atitinka tarptautinius standartus. Egzistuoja tarptautinė kontrolės institucijų organizacija, kuri e, reglamentuoja bendrus standartus. Tad jeigu Prancūzijos audito rūmai sako kažkam, ne, tai tam e, yra dvi priežastys. Pirma, e, trūksta e, teisinės bazės ir antra, kalba eina gana apie didelį ES biudžeto gabalą. Taigi, Egzistuoja teisinė bazė, teisinis pagrindas, kuris leidžia e, Europos e, audito rūmams kreiptis į visas nacionalinės administracijas, kurios prisideda prie e, teigiamo DAS ir pareikalauti, kad jos tinkamai atliktų savo darbą. Taigi grįžtame čia prie to, kas e, senose sutartyse buvo pasakyta, kai buvo kalbama apie bendradarbiavimą tarp e, atskirų ES institucijų. Septintas darbo turkės punktas 2007 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ačiū. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už nuoširdų bendradarbiavimą. Tikrai darbas truko kiek ilgokai, sakyčiau netgi ilgiau negu paprastai. Noriu padėkoti koordinatoriams, šešėliniams pranešėjams, noriu padėkoti sekretariatui, kadangi visi jie nuveikė didžiulį darbą. Taip pat šią progą noriu padėkoti poniai Andrėjasai už pastarosios ponios indėlį. Tiesa, jos frakcija priejo visiškai priešingų išvadų negu kad aš. Bet vis tiek ačiū. Taigi, ponė Andrėjasan bei jos frakcija siūlo atmesti 14 pakeitimą. Aš laikausi kitos nuomonės. Turime pasinaudoti progą. Nes taryba, kaip žinia, yra nusileidusi mums ir tokių nuolaidų Europos parlamentas iki šiol niekada nebuvo gavęs. Taigi turėtume sutikti su tomis nuolaidomis ir jas paversti mūsimo, mūsų būsimo darbo su taryba pagrindu, tvirtinant tokius e, dokumentus, tvirtinant bendrojo biudžeto vykdymą. Prieš vienerius metus e, tarybos e, atstovai netgi išėjo iš komiteto posėdžio, kai mes pradėjome kalbėti apie tarybos biudžeto įvykdymą. Be to, praeitįje taryba atsakydavo reaguoti į mūsų raštu pateiktus paklausimus. Be to ir šių metų rugsėjo 26 dieną mes sulaukame iš tarybos kvietimo per neformalius pietus pakalbėti apie tarybos biudžeto įvykdymą. Šiandien situacija pasikeitusi. Situacija visiškai nauja, tuo labiau, kad mes tapome stipresni. Tikrai šiuo metu mes kaip lygiaverčiai partneriai bendravime su taryba netgi sulaukame iš juos atsakymų į mūsų paklausimus raštu. Tiesa, galbūt dar ne viskas pasiekta. Be to daugelis iš pateikiamų atsakymų nėra išsamus, galbūt netgi klaidingi. Be to taryba ir toliau reikalauja, kad mūsų sutikimai būtų neformalaus pobūdžio, nepriklausom nuo to, kad juose, nuo to, kad juose dalyvauja pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai, taip pat vyksta vertimas, jie netgi yra įrašomi, filmuojami, bet vis tiek nori, kad tokie pošiai būtų laikomi neformaliais. Taigi pasiekime šį bei to. Į mūsų klausimus yra atsakoma, taip pat vyksta posėdžiai kuriuose su taryba dalyvaujame, nepriklausomai nuo pavadinimo, kaip taryba tos požiūrės įvardintų. Taigi tuo remdamės ir bandykime toliau tęsti diskusiją su taryba dėl jos biudžeto įvykdymo. Atitinkamą pasiūlymą mes ir bandome pateikti. Tikėkime, kad rytoj šis pasiūlymas bus komitete patvirtintas. Aišku, aš nenoriu tirštinti spalvų. Kita vertus, galime tikėtis, kad laimėjome mūšį bet ne karo. Ne karo dėl skaidrumo, dėl atvirumo. Tikrai dar negalime nusiraminti. Bet to yra visiškai akivaizdu, kad ir mums patiems reikia anksčiau pradėti bendradarbiauti su taryba. Negalime sauliaisti lūkuriuoti. Taryba turi nuo pat kaip ir pirmos dienos pradėti konstruktyviai su mumis bendradabiauti. Iš tarybos turime sulaukti konkretesnių atsakymų, turime turėti laiko apgalvoti tarybos atsakymus ir pateikti papildomus klausimus. Bet kokiu atveju manau, kad ateityje darbas vyks aukštesnių lygmenių, atitinkamai sulauksime plataus pritarimo tiems pasiūlymams, kurie yra pateikiami šiame dokumente. Taip pat tai pasakytina ir apie jau suderintus pakeitimus. Man atrodo, kad mums pavyko rasti bendrą kalbą. Buvo pateikta 14 pakeitimo, 2 kompromisai žodžiu yra parengti, jie pakeičia kaip ir 7 pakeitimus. Atitinkamai galėjome rasti bent daugiau bendrų sąlyčio taškų. Kai kas pateiks žodžiu pakeitimus, taigi penkios frakcijos remia pasiektus kompromisus. Dabar tie žodžiu pateikti pakeitimai. Manau, kad jais yra puikiai apibendrinami tie pasiūlymai, kurie buvo prieš tai pateikti raštu. Taigi ir mes nusileidome, ir mūsų partija nusileido. Taigi galime patar, pritarti, manau, pakeitimams žodžiu. Formuluotės be abejo galbūt nėra visais atvejais tikslios, Taigi kolegos deputatai galėtų ir toliau teikti pasiūlymų dėl konkrečių formuluočių tobulinimo. Pavyzdžiui, sulaukime konkretaus pasiūlymo dėl pirmo pakeitimo žodžių. Siūloma tam tikrus žodžius sukeisti vietomis. Tai tikrai neblogas pasiūlymas, būtų galima su šiuo teikimu sutikti. Pavyzdžiui, pirmajame pakeitime, kuris pateiktas žodžiu, sakau anglų kalba, ragina siekti tarp institucijų sutarimo dėl priedo, kuriame būtų aiškiai išdėstoma ES ir tarybos bendro biudžeto patvirtimo procedūra. Taigi čia siūloma pirmus žodžius pakeisti ne encourages, bet reikalauja institucijas arba ragina institucijas įtraukti šį aspektą Ko gero tikrai šis pasiūlymas mums yra priimtinas. Taigi galbūt taip aš pristatyčiau šį dokumentą, tikiuosi, kad įvyks diskusija, o rytoj sulauksime plataus pritarimo šiam dokumentui. Ačiū. Grazie, <clears throat> grazie davvero, grazie a tutti per questo lavoro che è stato. Dėkuoju. Dėkuoju, nelengva buvo rengti šį pranešimą. Ir manau, kad mes sugebėjome pasiekti nemažai, nemažos pažangos gerindami institucijų bendradarbiavimą. Ar norėtų kas nors ką nors pasakyti, panas Odį? Taip, tik tai poro žodžių apie mano pateiktą pakeitimą. Penktąją pakeitimą. Pranešėjas siūlo balsuoti prieš šį pakeitimą. Ir aš įsivaizduoju, kad jis bus nepriimtinas ir keliems kitiems komiteto nariams. Jis yra susijęs su teisiniu pagrindu. pagal kurį valstybės institucijos gali tikrinti tarybos išlaidas teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Mes suprantame, kad teisinio pagrindo pakankamai neturime šioje srityje. Egzistuoja tam tikri tarptautiniai susitarimai, kiti dokumentai. Jei palyginsite šiuos duomenis su tais, kurie buvo pateikti prieš kelias savaitės, aiškiai pamatysite ir suvoksite, kodėl aš manau, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir atsižvelgiant į Broko pranešimą dėl išorės veiksmų tar, e, tarnybos, bus visiškai neaišku, kokią sistemą mes turėsime. Ar tai bus tarp vyriausybinė ar kokia nors e, kita tarp institucinė e, priežiūros sistema. Todėl aš ir kalbu apie tai, kad šią priežiūrą būtina stiprinti. Jei nieko nedarysime, tuomet e, tinkamai nevykdysime mūsų komiteto funkcijų. Aš suprantu, kad tikriausiai aš pralaimėsiu balsavimą dėl šio pakeitimo, bet vis dėlto vis tiek neketinu jo atsimti. Ponas Haringrauser. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. Atleiskite, nesupratau, kaip jūs ištarėte mano pavardę. Aš e, negaliu pritarti šiam pranešimui. Ko gero yra aišku kaip diena daugelį klausimų, kurie buvo suformuluoti pirmajame pranešime, pirmiausia 22 A punkte, į tuos klausimus mes nesulaukėme atsakymų, o jeigu sulaukėme, tai atsakymai buvo neišsamus. Be to, jog pirmajame pranešimo projekte buvo keliamas reikalavimas, kad būtų uždarytos ne biudžete egzistuojančios sąskaitos. O dabar pranešime sakome, jog dar nėra uždaryta nei viena tokia sąskaita. Bet to mes juk žinome, arba nėra žinoma, ar taryba apskritai yra pasirengusi uždaryti nors vieną sąskaitą arba visas sąskaitas. Be to, jeigu pranešime sakome, prašome tarybos kasmet pateikti veiklos ataskaitą, prašome tarybos susitikti su mumis, tai, brangus kolegos, galiu prisipažinti, mes esame biudžeto kontrolieriai. Mes, ta institucija, esame, kuri negali prašyti tarybos. Štai vienoje vietoje rašoma. Reikalaujame, kad Europos parlamentas kontroliuotų būsimą išorės santykių tarnybą. Tuo pat metu neužtikriname veiksmingos, veiksmingo tarybos biudžeto patikrinimo. Pranešės kalba apie laimėtą mūšį. Netiesa. Tik pradėjome tą mūšį. Ir tikrai tai tik yra daugiau tik tai mm, zonduojamo pobūdžio kautynės tikrai pats mūšis iš tikrųjų dar net neprasidėjęs. Aš pritarti negaliu šiam pranešimui. Grazie. Honorevole Andreasen. Dėkuoju, ponė Andreasen. Aš į pirmininkę. Aš iš esmės pritariu tam, ką pasakė kolega pritariu jo pastaboms. Mes negavome tinkamo atsakymą į mūsų klausimus. Mes atsavavome Europos mokesčių mokėtojams. Ir turime patvirtinti, kad ES lėšos valdomos yra teisingai. Mes negavome atsakymų į mūsų klausimus ir todėl mes negalime patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymo. Svarbu yra atsižvelgti tai, kaip elgėsi mūsų komitetas. Audito rūmai atsakė tik tai į pastabas dėl tarybos, tik 30 eilučių. O mūsų komitetas reikalavo, kad būtų atliktas tinkamas tyrimas, kurio mes neprivalome reikalauti. Auditorumai turėjo atlikti šį tyrimą. Ir panašu, kad jie visiškai nesižvelgė tai, kad mums atsakymų mūsų klausimus reikia tam, kad mes galėtume tinkamai patvirtinti biudžeto įvykdymą. Tai yra mūsų politinė pareiga. Ir aš manau, kad mums reikia aiškiau išdėstyti savo nuomonę apie tai, kad mūsų neramina tarybos atskaitomybė ir sąskaitos. Dėkuoju, ponas Hasimakakis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, pranešėjų noriu padėkoti už nuveiktą darbą. Pažangos pasiekta, man atrodo. Tikrai pasiekta, ko gero, daugiau negu buvo galima tikėtis. Kompromisiniai pasiūlymai puikus, noriu juos paremti. Dabar kolegai Odį štai ką pasakysiu ta studija tikrai neblogas sumanimas, bet iš principo. Kita vertus, prisimenu pokalbį, kuriame mes dalyvavome su taryba, su tarybos sekretoriato atstovais. Mums buvo pateikta daug įvairių interpretacijų. Jas pateikė prancūzijos atstovas taryboje. Interpretacijos buvo labai išmintingos. Ir jeigu mes prašome studijos atlikti, ar tikrai pasieksime norime rezultato, galbūt studija regresas. Taigi, prieskime klausimą politiškai pažangos pasiekėme ir netgi jeigu judame vėžlio greičiu, judėkime vis tiek į priekį. Galbūt ta studija tik tai nukreiptų mus nuo teisingo kelio. Tai būtų negerai. Dabar klausimas Gresliai bei pranešėjų dėl ketvirtojo pakeitimo. Kokie komitetai kompetingi? Pono pranešėjo pakeitime kalbama apie komitetą O grėslė minė daugiskaitą komitetus. Tai galbūt įsiaiškinkime, kad žinočiau, kaip man rytoj balsuoti. Kokius komitetus čia turime omenyje. Kobių, kokobių tikriausiai, tai gal imkime arba skliausteliuose išvardinkime juos. Arba konkrečiai šiai pakeitime nurodykime komitetus, kad būtų visiems viskas aišku. Grazie, onorevole Geir. Ačiū, panas pirmininkė. Iš pradžių norėjau pasveikinti kolegą Zendergaard su pranešimu, kuris, ko gero, įgavo visai neblogą formą po ilgų sunkių konsultacijų su kitomis institucijomis. Tai yra tikrai politinė sėkmė. Puiku, kad su taryba jau politiškai diskutuojame. Kita vertus, man patinko tiek ponos Andrėjos, tiek ponos Ehrenhauserio pasisakymai. Esu naujas parlamento narys. Ir keista, mes turime būti dėkingi už tai, kad su mumis būtų skaitomasi. Turime būti dėkingi už tai, kad mums į klausimus atsakoma. Galbūt tai yra mano, kaip naujoko požiūris. Galbūt aš nesusigaudau iki galo tarp institucinių santykių subtilybėse. Bet vis tiek keista. Matant, kaip valstybių narių institucijos elgėsi su Europos parlamentu. Dar kitas ir keistesnis dalykas. Tik pagal neformalų 70 metų sustarimą mes gauname tos duomenius, kur mums reikia savo darbą atlikti. Šiaip rezultatas mane labai tenkina. Visiškai sutinku su kolego Šacimakakio žodžiais. Rinkimės politinį veikimo būdą. Aiškiai nustatykime, kokiomis procedūromis e, bus vadovaujamasi, kas už ką atsakingas bus. Daugelis tų neaiškių dalykų, daugelis dalykų, į kuriuos nesureagavo taryba, verčia mane politiškai tuos dalykus kiek kitaip vertinti negu kiti prelegentai. Šie klausimai, taip mes formuluojame, yra neišspręsti. Tai nereiškia, kad juos jau dabar būtina įsiaiškinti Jeigu tai būtų, mes negalėtume patvirtinti biudžeto įvykdymo. Tiesiog parlamentas toliau stebėjo situaciją ir tuos klausimus, apie tai beje buvo pasakyta ir per koordinatorių sutikimą. Taigi parlamentas ir toliau domėsi šiais klausimais bei tikėsis, kad juos bus patikta atsakymu. Taigi mes nenusileidžiame, ne, ne, nesitraukiame Ir jeigu jau vadovausime Zondergardo karinėmis metaforomis, mes nesitraukime, tiesiog įtvirtiname pasiektą pažangą, sakydami, jog šis priedas turi būti įtrauktas į tarpinstitutinį sustarimą. Ir jei jau kita šalis nusileis, mes sutiksime su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Taigi, manykime, kad ta stiklinė yra pusiau pilną, o ne pusiau tuščią. Ačiū, ponė Greslė. Ačiū. Ir aš norėjau ponui pranešėjui padėkoti už sažiningumą, už atvirumą, kuriais vadovaujantis buvo sprendžiami šie sunkus klausimai. Susidaro įspūdis, ne va tarybos biudžetas juodoji skylė. Taip nėra ko gero nereikia iki cento visko suskaičiuoti, bet pagrindinės sumos yra juk žinomos. Mums iki šiol labiausiai rūpėjo, kaip biudžeto lėšos yra panaudojamos išorės santykių srityje. Taryba informaciją pateikė aiškiai, taigi nėra pagrindo nepatvirtinti tarybos biudžeto įvykdymo. Ta noriu primiktinai pabrėžti. Aišku, jeigu kai kas tikisi patriukšmauti, pasiginčyti, galima to tikėtis, bet būkime konstruktyvus. Dar kolega Odį skirsiu porą žodžių. Pasirašius bei ratifikavusius Saboną sutartį, teisinė situacija pasikeis. Ko gero, nebereikia gilintis į senus teisinius pagrindus. Be to, po kokių dviejų metų tokia studija mums būtų labai įdomi nepyk, Žanpierai, tikrai nepakenktų žinoti, kokiu teisiniu pagrindu mes pagal Lisabono sutartį vadovaujamės, pagal kokį teisinį pagrindą dirbame. Džiugiuosi, kad mes galime patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymą. Noriu ir tarybai padėkoti, bei noriu paraginti tarybą nebesispirioti atsisakyti viduramžių palikimo ir pagaliau suvokti, kad gyvename 21-ame amžiuje ir kad Europos parlamentas yra lygiavertis tarybos partneris. Taigi taryba raginčiau šios klausimus bandyti spręsti kartu. Esu tikra, kad mes busimame tarp institucijame sutarime sugebėsime tuos klausimus išspręsti. Tikrai mes patys turime suprasti, ko norime pasiekti. Atitinkamai laikomės kardinaliai kitos nuomonės, negu kai kurie kiti prieš mane kalbėjo prelegentai. Taigi ačiū kolegos ir už tai, kad mes veikiame iš vien, rytoj ko gero pademonstruosime, kad šis klausimas rūpi visam Europos parlamentui ir per plenarinės sesiją pademonstruosime, kad sugėme veikti iš vien, nors vieno ar kitų nežymių klausimų gal ir teks nusileisti. Atsė, honorevole Rivelinį. Dėkuoju, ponas Rivelinį. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad yra kiek keista, kad mes kalbame apie tai, kad tik tai pradedame mūšį, kad tik tai pradedame svarstyti šios klausimus. Kartu kai kas nenori gilintis į detalės, ko reikalauja ponas Odi savo pakeitime. Nes tai labai aiškiai parodo, kad e, mūšis iš tikrųjų nebus, nebus toks svarbus, kaip mes tikimės. Taigi pagalvokime apie tai, kokius ginklus mes turime, eidami į šį mūšį. turime žinoti, kas bus po to, kai įsigalios Lisabono sutartis. Tačiau kartu turime šį suvokti iš tikrųjų, kokie bus mūsų įgaliojimai prižiūrint darybos išlaidas. Todėl aš pritariu pono Audi pakeitimui. Vienaip ar kitaip turime žinoti, kaip turėtume elgtis. Dėkuoju. Pone Sandergaard, ar jūs norėtumėte atsakyti į ponio Hatsimakakės klausimus apie pakeitimus? Taigi, kai dėl šio pasiūlymo galiu štai ką pasakyti, ko gero, be biudžeto kontrolės komiteto būtų galima čia įsivaizduoti biudžeto komitetą, taip pat išorės santykių, afetą komitetą, kadangi eina kalba be kita ko ir apie išlaidas skirtas saugumui, gynybai, gynybai bei saugumui. O ar konkrečiai tos komitetus įvardinti, sunku man šį aspektą būtų pakomentuoti, to labiau, kad nėra patikta ir jokio pakeitimo šiuo atžvilgiu. Šiaip galbūt toks neiškumas netgi būtų geresnis. Kita vertus, aš ir nebūčiau priešų, kad tie komitetai būtų aiškiai įvardinti. Dabar ponui Odijui galiu štai ką pasakyti. Nekeliamas klausimas, geras, gera ar negera būtų tą studiją atlikti. Tai keliamas klausimas, ar mes galime reikalauti, kad tokia studija būtų atlikta. Bet to, ką žin, ar jau dabar yra ties laikas tokio tyrimo prašyti. Galbūt kreipkime į savo teisės tarnybą, kad pastaroji pateiktų savo išvadas ir jų pagrindų tęskime diskusiją tikrai nemanau, kad šie klausimai turi būti šioje rezoliucijoje nagrinėjami. Pati mintis gal man ir patiktų, bet kečiau abejonę, ar atėjo laikas tokio tyrimo reikalauti, ar jo mes turime reikalauti šioje rezoliucijoje. Kai kurie kolegos pateikė šiek tiek kritikos. Vienas kolega apgailestavo, jog į daugelį klausimų nėra pateikta atsakymo. neva mes kaip vaikai tik tai su vandeniais pistoletais da e, šlakstome tarybos atstovus. Kiti kalbėjo apie karą, mušius. Tačiau kaip ten bebūtų, pripažinkime štai ką. Jeigu šis dokumentas bus patvirtintas, tai bus aiškios gairės, kuriomis mes ir ateityje galėsime vadovautis. Ir jau tada vėliau bus galima įvertinti, ar šis dokumentas reiškia ar nereiškia pažangą. Kai pradėjau darbą, įsigilinau į visas rezoliucijas, kurios pastaraisiais metais buvo šio klausimu priimtos. Ir pastebėjau, kad beveik kiekvienoje rezoliucijoje buvo išreiškiamas apgailestavimas dėl to, jog nesulaukta atsakymų į klausimus, jog neįvyko sustikimai, tie patys priekaištai buvo kartojami metai iš metų, situacija nesikeitė. O dabar štai galime konstatuoti, kad taryba pagaliau atsakė į mūsų klausimus. Ir mes galime su taryba jau apie šios klausimus kalbėti. Taigi tokia yra nauja situacija. Ko gero, to niekas neneiks, kad tai yra pažanga. Aišku, reikia mobilizuoti daugumą, norint pasiekti esminės pažangos. Be abejo, ir mums reikia daugumos, kurią galėtume remtis. Atitinkamai esu labai patenkintas, kad pavyko sutelkti tokią didžiulę daugumą. Be abejo, vienu kitu aspektu būtų galima ir kelti geresnius, didesnius reikalavimus, bet šiaip dokumentas geras atspirties taškas jau busimoms biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūroms. Ir galbūt vėliau pateiksime tuos klausimus, į kuriuos iki šiol nebuvo pateikta atsakymo. Galbūt e, apie tai galėsime pakalbėti vos po poros savaičių, kai bus kalbama apie 8 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Iš tikrųjų, galbūt tai tik tai pirmas šūvis mūšyje, bet vis tiek tai reikšmingas įvykis. Todėl norėčiau, kad mes kartu žengtume tą didžiulį žingsnį priekį. Ačiū. Yes. Dėkuoju, ponė Andresan. Manau, kad vienintelis dalykas, kurį mes patvirtindami šį dokumentą pripažinsime, yra tai, kad mes nesąmonės priimsime kaip e, deramą atsakymą į užduotą klausimą. Pirmininkas, e, liko 15 minučių Ir todėl norėčiau perėti prie aštuntojo punkto Europos audito rūmų specialioje ataskaita Vakarų Balkanams skirtų komisijos projektų teisingumo ir vidaus reikalų srityje veiksmingumas. Suteiksiu žodį pranešėjui ponui Olbricht. Taip, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti šią specialią ataskaitą, kuri susijusi, yra susijusi su komisijos projektais teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Ši ataskaita yra susijusi su komisijos veiksmais Vakarų Balkanų šalyse nuo 2000 iki 2006 metų. Tiksliau, nuo 2001 iki 2006 metų. Mes tikėme įvertinti komisijos veiksmus ir kas yra labai įdomu ir labai svarbu yra tai, kad Europos audito rūmai vertino komisijos veiksmus atsižvelgdami ne tik į projektų vykdymo tvarką bei atskaitomybę, bet ir į realią situaciją Vakarų Balkanų šalyse. Todėl, kai skaitome šią ataskaitą, galime joje pastebėti labai įdomių išvadų. Bet iš esmės, aš rengdama savo pranešimą stengiausi pirmiausia atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būtina yra pažymėti, jog komisijos programos buvo veiksmingos. Tai yra labai bendra pastaba. Labai bendrai auditorumai pasako, kad komisijos programos buvo veiksmingos. Kartu ši ataskaita rodo, kad būtina tęsti dabar e, turimą politiką įvairiomis formomis. Be to svarbu yra į tai, kad audito rūmai savo ataskaitoje paminėjo įvairius rezultatus ir tai, kad kai, kai kurių projektų kokybė buvo skirtinga. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad investicinių projektų rezultatai buvo tvaresni nei institucijų kūrimo projektų rezultatai. Gerai, kad kalbame apie teigiamus ir e, neigiamus e, dalykus. Iš šios ataskaitos e, galima suprasti, kad būtina kurti stipresnį ryšį tarp investicinių ir institucijų kūrimo projektų. Manau, kad tai yra labai svarba, svarbi išvada. Savo pranešime aš raginau komisiją imtis visų veiksmų, kad geriau bendradarbiautų Vakarų Balkanuose veikiantis uh, donorai. Tik tai taip mes galėsime apsaugoti ES, kuri, e, kuri yra didžiausia donorė, e, interesus, bei padėti kitiems, e, kitoms šalims. Skaitydami šią ataskaitą galime pastebėti, kad audito rūmai teigiamai vertina ne vien komisijos veiksmus, komisijos darbo tvarką, bet ir projektų rezultatus bei poveikį. Auditorumai teigiamai vertina komisijos veiklą bei ragina stiprinti, geriau derinti investicinius ir institucijų kūrimo projektus. Manau, kad tokio pobūdžio ataskaitos parodo, kad mes e, savo komiteto posėdžiuose galime gana išsamei svarstyti komisijos e, veiksmų bei programų rezultatus ir veiksmingumą. Taip trumpai e, ir yra taip, apie ką aš kalbu savo pranešime. Dėkuoju. Dabar sutikiu žodį ponui Engverdą, auditorumų atstovui. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Esu Jums labai dėkingas ir esu dėkingas ponui Olbrecht, kadangi jis puikiai apibendrino mūsų ataskaitą. Mane nudžiugino ir jo parinktas pranešimas, kuris e, iš esmės atspindi mūsų ataskaitos išvadas. Aš trumpai norėčiau dabar išdėstyti mūsų ataskaitos e, išvadas. Pirmiausia, aš pritariu ponui Olbrichtui ir taip pat noriu pasakyti, kad komisija gan gerai ir veiksmingai vykdė savo projektus, ypač atsižvelgiant į gan sudėtingą politinę bei organizacinę situaciją Vakarų Balkanų šalise. Be to, kaip ir paminėjo ponas Olbrechtas, investiciniai projektai buvo sėkmingesni nei institucijų kūrimo projektai. Ir todėl būtų gerai, jei ateityje investiciniai projektai būtų geriau derinami su e, institucijų stiprinimo projektais. Ir trečias dalykas - šių projektų rezultatų tvarumas, kuris iš esmės yra susijęs su paramos gavėjų požiūriu. Suvokimas, kad šio pro, komisijos įgyvendintų projektų rezultatai priklauso paramos gavėjui, yra labai svarbus. Dėl to, kad e, vakarų Balkanų šalių administraciniai gebėjimai yra gan silpni, administracijos kokybė yra gan silpna, todėl visus projektus iš esmės parengė komisija, o ne o, nacionaliniai atstovai. Ir vienas trečdalis visų projektų, ko gero, uh, ateityje jų rezultatai išnyks, jie nebus tvarūs. O kitų projektų rezultatų ir veiksmingumo tvarumas taip pat kelia tam tikrų abejonių. Ir iš esmės mes e, pritarėme ponui Olbrichtui ir tam, kai jis pasakė savo pranešime. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar susikažodį komisijos atstovui, ponui Permėlį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Olbrechtui, už jo pranešimą, bei dėkoju audito rūmams už tai, kad jie išnagrinėjo būtent teisingumo ir vidaus reikalų sritį, kuri mūsų nuomonė yra prioritetinė. Mes pritarėme auditorumų ataskaitai, jos išvadoms, be to mes pritarėme ir pranešėjo rekomendacijoms išdėstytoms jo pranešime, o bendriau, jums leidus, pirmininkai, norėčiau užsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, apie tai, kaip galima būtų derinti institucijų kūrimo bei e, investicinius projektus, kaip galima būtų stiprinti ryšį tarp šių projektų. Mes tą suprantame, tačiau kai turime metinį biudžetą, tai daryti nėra lengva. Ir antra, institucijų kūrimo projektai, kurie dažniausiai yra gyventinami per e, institucijų dvinių projektus, yra kitokie nei investiciniai projektai. Dabar mes e, takome kitokį požiūrį. Mes perėmėme prie požiūrių, kai pagalba teikiama yra atskiriems sektoriams. Ir mes tikimės, kad tai padės mums sukurti geresnį strateginį pagrindą. Reaguodamas į Olbrechto pranešimą bei auditorumų ataskaitą, galiu pasakyti, kad taip iš tikrųjų svarbiausias klausimas yra rezultatų tvarumas. Trūksta politinės valios. Trūksta suvokimo, kad e, projektai buvo reikalingi Vakarų Balkanų šalims labai sunku teisingumo ir vidaus reikalų sektoriuje gyvendinti kokias nors rimtesnės reformas. Bei kai kurios iš tų reformų yra gan skaudžios. Taigi nėra labai lengva ka, užtikrinti, kad o, vakarų Balkanų šalis laikytųsi prisimtųsi pareigojimų. Mes pradėjome stabilizacijos procesą kurio tikslas yra užtikrinti, kad Vakarų Balkanų šalis laikosi visų mums duotų įsipareigojimų. Jei atsiras pakankamai politinės valios ir jie yra parengti atitinkami projektai, tuomet jie puikiai yra gyvendinami. Taigi ataskaitoje yra visiškai teisingai pasakyta, kad viskas priklauso nuo politinės valios. Todėl mes turime skirti daugiau dėmesio būtent šiam klausimui. Ir turime reikalauti, kad tai būtų viena iš stojimo ES sąlygų. Be to, tarp parlamentiniuose komitetuose su Vakarų Balkanų šalių parlamentais turime apie tai kalbėti. Turime labai aiškiai pasakyti Vakarų Balkanų šalių parlamentarams, kad tai yra prioritetinis klausimas. Toliau, infrastruktūra. Šioje srityje auditorumų rekomendacijų yra labai pragmatiškos, labai specifinės, labai aiškiai reikalaujama, kad e, būtų laikomasi nustatytų terminų. Ir vėlgi mes e, sieksime, kad e, rengiant ir gyveninės projektus labai aiškiai būtų išdėstyta, kokios yra, yra sąlygos ir kokie yra terminai. Donorų veiksmų koordinavimas. Mums kartais, pirmininkė, atrodo, kad komisija e, kur kas skaidriau kalba apie e, donorus valstybės narės. Labai dažnai paramos teikėjai per vėlai atsiranda ir ateina mes ketiname finansuoti tą raną. Prieš dvi, dvi savaitės vyko susitikimas su donorais, kuriuose buvo kalbama apie tai, kad mes turime geriau su jais bendradarbiauti turime geriau, ir kad jie turi geriau bendradarbiauti su mūsų delegacijomis e, Vakarų Balkanų šalise. Ir galiausiai finansinės paramos matomumas. Tiek pranešėjas, tiek auditorumai kalbėjo apie tai, kad tai yra labai svarbu. Taip, mes jums visiškai pritarėme Labai svarbu yra ne tik finansuoti projektus, bet ir kalb... parodyti uh, žmonėms, kad mes šios projektus įgyvendiname jų labui. Ypač aktualu tai institucijų uh, kūrimo projektams. Nes labai dažnai, kai mes nuvykstame kokią instituciją, svarbu yra paaiškinti jos darbuotojams, ko mes siekiame, Svarbu yra surenkti projekto pradžioje tam tikras prezentacijos, išdėstyti, koks yra projekto tikslas, kokios bus projekto gyvenimo stadijos ir taip toliau. Taigi mes sieksime ir ateityje kuo labiau didinti projektų matomumą. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Ar yra norinčių pasakyti? Jeigu ne, visiems e, gero vakaro. Rytoj posėdis 9 val.